Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung. Labas rytas, sveiki, pradėsime posėdį. Turime penkis, šešis komiteto narius, kuriems laiko čia atvykti. Sveiki, sveikinu visus prasiveržusius prostreiko barjerus. Sveikinu ponio Railį, malonu, kad pas mus atvykote. Kalbėsime apie taip vadinamą besisukančių durų tyrimą, tai yra kuomet komisijos vadovai išeina dirbti į privatojų sektorių. Taigi džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus, džiaugiamės jūsų darbo ir malonu, kad jūs e, dirbate savo darbą ir mes jo galima paskliauti. Ačiū pirmininkė už malonius žodžius, dėkoju visiems nariams, dėkoju už galimybę aptarti su jumis mūsų darbą toje srityje, kuri paprastai vadinama besiskončių durų principas. Tai yra susijęs su institucijų ir agentūrų e, darbų sprendžiant galimą e, interesų konfliktą, kai e, vadovai ar darbuotojai išeina dirbti iš viešojo sektoriaus į privatų ir atvirkščiai. Gali kilti konfliktų, kada darbuotojai pereina dirbti į viešąją įstaigą. Potencialus konfliktai gali kilti tuomet taip pat, kuomet žmonės laukdami savo darbinios situacijos pasikeitimo jau gali būti besirengę dirbti už Europos institucijų ribų. Kaip sakiau anksčiau, šiame komitete e, visuomenė daug dėmesio gali skirti šiemet e, šiems dalykams dėl to, kad įvyko įvairūs pokyčiai Ne tik dėl to, kad e, pareigūnai turi elgtis sąžiningai, bet ir dėl to, kad piliečiai turi pasitikėti. E, jeigu tų pasitikėjimų netinkamai elgiamėsi, tai gali būti įvairius, įvairios pasiekmes. Pavyzdžiui, privačios firmos gali manyti, kad komersinės e, paslaptis išeina kartu su išeinančių pareigūnų ar komisijos nariu. Ir iš to gali kilti teisinių iššūkių subtiliau, bet taip pat e, žalingai e, gali atsirasti žalos dėl to, kad e, netinkamas informacijos panaudojimas, piknažavimas pareigūnų, iš pareigūnų pusės tose jautrose sritise, jų žinios kartais vertinamos labai ženkliai. Šio klausimo negalima atmesti, nes jis yra svarbus. Ir plėtojant ES vaidmenį reguliavimo srityje, reikia, e, kad institucijos imtųsi visų žingsnių, kad e, tos potencialios žalos būtų išvengta. E, potencialiai vertingų dokumentų vagystės, aišku, negali būti toleruojama, tuomet reiškia, žinoma, reikia imtis tyrimų ir sankcijų. Jeigu vertins viską per šią prizmę, tai turbūt būtų deganama daugiau pastangų siekiant įdėkti esamas taisyklės, pagal kurias e, reikia kontroliuoti šį reiškinį. Bet pirmiausia, norėčiau pagirti komisiją už tai, kaip ji konstruktyviai palengvino mūsų tyrimus Ir aš visiškai sutinku, kad komisija kaip institucija pripažįsta, jog ši problema yra svarbi ir siekia ją spręsti. Turint galvoje komisijos darbo platumą, apimti, komercinius interesus, jos vadovaujantį vaidmenį ES labai svarbu, kad komisija taptų pavyzdžių pas, visame pasaulyje šioje srityje. Kaip žinote, mano darbuotojai iš pradžių analizavo dokumentus susijusius su dešimt asmenų, kurie minė, paminėti pradinėme skunde. Taip pat buvo vertinami 77 dokumentai nuo 10 iki 12 metų ir paprašėme komisiją pasirinkti, parinkti tuos dokumentus. Mes analizavome taip pat 15 dokumentų iš to paties laikotarpio, kuri, kuri, kurios pasirinko patys. E, po to mes uždavėme rimtų klausimų komisijai dėl kai kurių atvejų. Komisija atsakė į tos klausimus šių metų balandžio mėnesį. Išnalizavome jų atsakymus, parengėme savo rekomendacijas, kurias paskelbėme praėjusį rugsėjį. Ombudsmeno rekomendacijos po to per dvi dienas buvo išsintinėtos šio komiteto nariams. Praėjusį mėnesį aš gavau, gavau jūsų kvietimą. Noriu dar kartą padėkoti komitetui ir sekretariatui už šį puikų bendradarbiavimą. Savo rekomendaciją mes, rekomendacijas darome išvadas, kad darbuotojų e, reglamentas daro, yra pagrindas spręsti interesų konfliktus ES institucijose. Ir aš noriu pagirti e, parlamento vaidmenį atliekant darbuotojų reglamento reformą. Svarbiausia elementai yra tai, kad pareigūnai, net ir po to, kai jie nustoja dirbti institucijose, e, yra saistomi pareigos elgtis sąžiningai, priimant tam tikrus darbo pasiūlymus. Pareigūnai, kurie ketina priimti darbo pasiūlymą per dviejus metus e, po darbo pareigos institucijose, turi informuoti instituciją. Jeigu šis darbas susijęs su jo darbu ES e, institucijose per paskutinius trejus metus ES institucija turi teisę uždrausti pareigūnui užimti E, tas pareigas, jeigu institucija mano, kad gali kilti interesų konfliktas. Taip gali būti nustatytos kitos sąlygos. Institucija taip pat iš principo turi uždrausti e, ankstesniems vadovams per 12 mėnesių išėjus iš darbo užsiimti lobizmu institucijoje. Aišku, visas iššūkis susijęs su viso to įdėgymu. Inspekcijų ir patikrinimų pagrindų radome komisijoje tam tikrų trūkumų įgyvendinant šias nuostatas. Mano rekomendacijos išdėsto tam tikrus dalykus, kuomet, kur prašome komisiją imtis veiksmų, pavyzdžiui, e, pateikti dokumentuotus nuoseklius sprendimus dėl prašymų užimti pareigas išorėje. Reikia užtikrinti, kad vertinimas būtų atliktas be tiesioginių profesinių ryšių su e, buvusiu pareigūnu, jeigu pareigūnai mm, nepaiso e, tokių perspėjimų ar draugimo užimti pareigas, galima imtis e, disciplininių veiksmų e, susijusių su pensijomis ir panašiai. Mano rekomendacija taip pat ragina imtis papildomų skaidrumo priemonių, kai tai yra susijęs su direktoriais, generaliniais direktoriais ir kabinetų nariais. Tie vadovai, tokie pareigūnai, kurie turi papildomų pareigų, E, jie yra aukšto lygio vadovai, tai ne tik mano nuomonė, tai tvirtinama ir darbuotojų reglamente. Tol aš raginu komisiją viešai skelbti sprendimus, patvirtinti prašymus užimti darbo, e, dar, užimti pareigas, e, pateikiant jų detalės apie jų darbą komisijoje, apie naujo darbo detalės ir darbo sąlygas, siekiant išvengti potencialių interesų konfliktų. Ši sistema jau egzistuoja bent vienoje valstybėje narėje. Aš tikiuosi, kad komisija pasinaudos šią progą, kad galėtų kontroliuoti savo darbuotojus, e, aktyviai skelbdama detaliai savo sprendimus, o nelaukdama, kol trečios šalis paskelbs tokias detalės. Noriu, kad komisija informuotų man apie išskirtinius atvejus, dėl ko, kurių negali skelbti. Ir tikiuosi, kad e, apskritai manau, kad viešieji interesai šiais atvejais yra svarbesni negu privatumo apsvarstymai. Mano rekomendacijos yra dar du svarbus elementai. Kaip žinote, kaip bet kurioje, kurioje demokratijoje pilietinė visuomenė vaidina svarbu vaidmenį. Ir šioje rekomendacijoje mes raginame komisiją pasverti visuomenės išteklius, ar tai būtų verslo grupės, NVO, ar kitos grupės sprendžiant šį klausimą. Pilietinės visuomenės įtraukimas gali e, prisidėti sprendžiant šią problemą. Antras svarbus elementas yra priminimas komisijai apie ombudsmeno statute numatytas galės iškviesti pareigūnus pateikti duomenis. Ir tokie pareigūnai, aišku, e, yra saistomi profesionalios paslapties pareigų. Ačiū. Baigdama, pirmininkė, noriu pasakyti, kad mane nuo, pra, nuo mano pareigūjimo pradžios e, džiugina e, profesionalumas visų darbuotojų, su kuriais susiduriu. Ir vienas, dar vienas svarbus aspektas. Daugumos pareigūnų sažiningumas neturėtų būti pakartamas dėl to, kad netinkamai elgiamasi su uh, E, netinkamai sprendžiamas kai kurių nesažiningų kolegų e, elgesys. Ir e, tokius atvejus reikia tinkamai išspręsti. Komisija turėtų reaguoti į mano rekomendacijas iki metų pabaigos. Komisijos narys Junkeris, pirmininkas Junkeris ir vicepirmininkas Timirmanas yra paskelbę, kad jie ketina laikyti skaidrumo visų reikalavimų ir palaiko skaidrumo registro e, idėjos, todėl aš tikiuosi, kad toliau bus bendradarbiaujame šiuo klausimu. Mano darbuotojai visada pasirengęs susitikti su komisijos pareigūnais visais lygmenimis, kad šios problemos galėtume spręsti kartu. Dėkoju e, parlamento nariams už paramą. Vielen Dank, Frau O'Reilly. Das ähm, ist. Dėkoju, ponia O'Reilly. Nuostabi įžanga į šias diskusijas, dėkoju Jums už tai. Labai džiaugiuosi girdėdama, kad Jūs mūsų, mūsų norus tenkinate. Būtent šis komitetas ir pradėjo kampaniją dėl to, kad reiktų keisti taisyklės, kad jos būtų sugriežtintos dėl taip vadinamųjų besisukančių durų principo. Aišku, įgyvendinimo klausimas yra gan sudėtingas ir jam reikia skirti visapusišką dėmesį. Dėja, mes negalime daryti įtakos įgyvendinimui. Nes mes negalime sukontroliuoti tarnybinių nuostatų įgyvendinimo. Taigi dėkojame Jums už Jūsų pastangas. Ypač kalbant apie tabako pramonės teisininkų kišimasi į peticijų komiteto darbą. Ačiū Dievui, ta situacija jau išspręsta. Ponas Dejong paprašė žodžio. Ačiū, Inge. Labai dėkoju ir ombudsmeniai už puikiai pateiktas rekomendacijas, kurias aš kaip ir pirmininkė labai palankiai vertinu. Aš manau, kad tai yra labai svarb, svarbus, svarbis rytis, ypatingai jeigu vertintumėme visuomenės nuomonę, jie labai dažnai tarinėja tai, kas vyksta Briuselėje ir kuo daugiau bus skaidrumo, tuo aiškiau jiems bus, kaip mes dirbame, kokie pas mus yra saugikliai. Aš labai trumpai pakomentuosiu rekomendacijas, nes jos bendrai yra puikios ir tik tai tikimės, kad darbą pradėjus naujai komisijai, kad komisija atsižvelgs į tas rekomendacijas, o mes, Europos parlamentas, tik galėsime pritarti ir paremti šį procesą. Taip pat, be jokios abejonės, daugiausia dėmesio skiriama personalui. Tai buvo ir nusiskundimų objektas. Norėčiau informuoti parlamentarus, kad šią savaitę mes išsintėme laišką, kuriai pritarė, kuriam pritarė daugelis parlamentarų, laiškas skirtas pono Junkeriui ir daug, būtent didelė grupė parlamentarų uh, tuo laišku ska, siūlo skatinti integralumą ir skaidrumą ir mes tikimės, kad bus įsteigta intergrupė dar iki mėnesio pabaigos ir mes galėsime turėti tokią nuolatinę, tikrai didelę, daug e, pap, aktyvę intergrupę, kurioje dalyvaus e, daug parlamento narių Ir tame laiške skirtame pirmininkų Junkeriui mes sakome, kad e, labai svarbu to principo nepamiršti ir kalbant apie komisijos narius. Ir mes norėtumėme pratesti tą perinamą laikotarpį iki trejų metų. Ir turėčiau klausimą ambutsmeniai. Mes nerimaujame dėl dabartinės specialios ESAKO komisijos komiteto, nes čia interesų konfliktas yra ir e, dėl personalo, ir dėl komisijos narių. Ir galbūt e, geriau, kad tą darbą atliktų nepriklausoma darbo grupė, nepriklausoma ekspertų grupė, ką apie tai mano ombudsmenė. Ačiū, e, ponė Dejong. Dėkoju už tai, kad pagirėte rekomendacijas, už tai, kad pasiūlėte savo paramą ir bendradarbiavimą šiame darbe. Aš tikrai susidomėjimu seksiu tos nuolatinės grupės darbą. Ad hoc etikos komitetas yra toks organas, kuris patarė komisijai dėl to, kokius darbus galėtų kadenciją baigę komisarai eiti ir atlikti. Uh, Ir kaip sakiau, įžanginėme žodėje tai yra labai svarbus momentas, kuomet keičiasi komisijos sudėtis ir kai kurie komisarai pasitraukė, kiti gavo naujas pareigas naujoje komisijoje. Taigi, naujai komisijai ir ad hoc etikos komisijai, komitetui aš visuomet sakau, kad seksiu tai, kas vyks per ateinančius metus, padėsiu tam komitetui, jiems teikiant paramas, e, pa, patarimus komisijai, kad jie pasirūpintų, jog tikrai neatsirastų interesų konfliktų. Ir tikrai aš um, nurodysiu jiems, kad seksiu jų darbą ir stebėsiu, kaip jie dirba ir labai prižiūrėsiu tą laikotarpį, kuomet baigia kadenciją komisarai ieško darbo. Taigi ir pateiksiu atitinkamą ataskaitą apie tai. Labai svarbu, kad komisija, komisijos nariai ir pareigūnai pirmieji sužinotų apie tai, kas vyksta, jie turi būti, jie turi būti aktyvūs. Mes visi European Voice kitose leidiniuose, įvairių nevyriausinių organizacijų blogose ir panašiai, mes e, sužinome apie tai, kad komisarai perinai dirbti į privatų į sektorių ir panašiai. Ir tokie dalykai rašomi nebūtinai tiksliai žinant, kaip yra iš tikrųjų. Taigi informaciją, teikti informaciją patiems komisarams yra naudinga jiems patiems, jiems patiems pasakyti, kas realiai vyksta ir ką jie realiai ketina daryti baigę kadenciją. Taigi būtent e, rekomendacijose aš ir siūlau internetu teikti tą informaciją tam, kad žmonės matytų realiai, kad komisaras galėtų pats pasakyti, ką jisai e, ketina daryti ir komisija pati galėtų labai tiksliai išanalizuoti, žinoti, kokį darbą atlieka tas žmogus ir panalizuoti priežastis, ar, ar, ar galima tą darbą e, atlikti ir taip pat, e, jeigu ne, tai dėl kokių priežasčių ne. Pone Ajala Sender. Ačiū. Norėčiau pasveikinti ir padėkoti ponė Eurailį. Norėčiau padėkoti už pateiktą informaciją ir puikiai atliekamą darbą. Darbą, kuris e, turi įtakos įvairiose srityse, įskaitant ir šią naują sritį, besisukančių durų principo taikymą. Jūs teigiate, kad taisyklės pareigūnams yra pripažįstamos ne tik ES institucijose, bet ir už jų ribų. Ir čia keliami tikrai gan aukšti reikalavimai. Jeigu būtų įmanoma pabandyti palyginti tai, ką sako, tarkim, euroskeptikai. Jie atmeta faktiškai bet kokius uh, Europos pareigūnus, jų darbą, bet daug Europos e, institucijų pareigūnų dirba puikų darbą ir galbūt galėtume kažkaip palyginti tą jų darbą, kaip jie realiai dirba, nes e, laikrašiuose keli tie tokie atvejai, nevykę atvejai apnuodyje bendrai visuomenės nuomonę ir susidaroma bloga nuomonė apie visus pareigūnus. Taigi mes norėtumėme, kad gal panašus uh, tyrimai vyktų ir valstybėse narėse. Iš tiesų, jo pareigūnai turi laikytis daug taisyklių ir, ir panašiai, bet labai apmaudu, kada kritikuojami pareigūnai dėl kelių nevykusių atvejų. Na ir dar vienas dalykas - problemos, su kuriomis susidūrėme, kalbant apie taisyklės taikomas konkrečioms agentūroms, kur tikrai problemų yra nemažai. Pavyzdžiui, geležinkelių saugumo agentūra. Ekspertai, ten dirbantis ekspertai negali būti iš akademinio pasaulio, iš pramonės e, srities. Jie visada ateina, nes tik tai dirbantis inžinieriai traukinių, lėktuvų pramonės srityje gali pasakyti, ką daryti, kaip daryti, nes jie turi techninės informacijos. Taigi tai negali būti žmonės tik tai iš akademinio pasaulio. Ir čia iškart atsiranda potencialus interesų konfliktas. Taigi, kaip pritraukti geriausius ekspertus ir tuo pat metu pasirūpinti, kad tie ekspertai nebūtų susijęs su interesų konfliktu, bet nenorime prarasti tų ekspertinių žinių. Ir vien tik tie akademikų negalime įtraukti į agentūrų darbą. Taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie komis, komisarų klausimus. Pas mus e, buvo atvejis su ponu Kanietė iš Ispanijos, iš mano šalies. Ir ten akivaizdus buvo interesų konfliktas. Parlamentas pritaikė atitinkamas, taiko atitinkamas taisyklės komisarams ir aišku, ponui Junkeriui tenka uždavinys pasirūpinti pačiam savais komisarais, bet kaip pasirūpinti, kad komisijos primti sprendimai tikrai nebus persmelkti interesų konflikto, nes jo šeima, jo šeimos nariai artimieji turi tam tikrų santykių su pramonės sritimi. Taigi, ar yra kažkas daroma, kad būtų apribojamas tas interesų konfliktas? Ar galbūt reiktų pagerinti komisaro Elksenos kodeksą? Ačiū. Ačiū, ponė Ajala Sender. Taip, kalbant apie standartus, iš tiesų e, skaidrumas, interesų konfliktas Europoje įvairių standartų rastumėme šioje srityje. Aš laikausi nuomonės, kad komisija turėtų laikytis pačių aukščiausių standartų ir neturėtų bandyti surasti kažkokio tai tarpinio varianto, tai netenkina, jeigu komisija tinkamai dirbs ir laikysis aukščiausių standartų ir dėl to jie galės, tokiu būdu jie galės šviesti ir pritraukti prie savų standartų ir kitas agentūras. Dabar kalbant apie euroskeptikus ir tai, kad, aišku, atsiranda tų nevykusių atvejų ir tai nusinčia labai nevykusį signalą visuomeniai ir neigiama nuomonė susidaroma ir apie kitus pareigūnus. Vakar, kai aš kalbėjausi aptariau šį susitikimą su kolegomis ir mes kalbėjomės konkrečiai apie rekomendacijas. Ir aš bandžiau nuspėti, kokią, kokios reakcijos susilauksime į, t, į tas rekomendacijas. Ir būtent rekomendacija dėl galimybės internetu skelbti pareigūnų pavardės ir panašiai. Kai kurie žmonės galbūt gali vertinti, kad tai yra kišimasis į žmonių privatų gyvenimą, kiti gali galvoti, kad tai yra viešasis interesas ir aš būčia, būtent pritarčiau antrajam variantui. Tačiau kai kurie kolegos, kurie neoficialiai kalbėjosi su manimi per pastarąsias savaitės ar mėnesius, ir kalbėsiu su komisijos pareigūnais, jie pasakė, kad daug komisijos pareigūnų, kalbėdami neoficialiai, teigia, kad tai visai nebloga mintis, nes ir jie nori, kad komisija atsikratytų tokių žmonių, kurie jų apjuotina kitų pareigūnų darbą. Taigi aš manau, kad ta gera valia kažkaip prasiskverbs galiausiai ir tą rekomendaciją bus įmanoma įgyvendinti. Taip pat aš kalbėjausi su viena valstybė narė, kuri tą daro, kuris skelbia tai internetu, tai yra Junktinė karalystė ir pažvelgus į Akoba e, tinklapį, jeigu prisijungtumėte prie jo, ten pamatytumėte pareigūnų, valstybės tarnautojų pavardės, e, kokiam departamentui, departamente jie dirba valstybės tarnyboje, ką jie darė, kokioje bendrovėje lankosi, ką ten uh, ką ten daro ir kokie ten galioja apribojimai ir panašiai. Taigi tai vienas yra toks įmanomas modelis, įsivaizduoju, kad ir kitose šalyse gal kažko panašaus yra. Tačiau nesvarbu, kokios būtų sistemos valstybėse narėse, komisija, kadangi jos pozicija yra privilegijuota ir jų vaidmuo yra labai svarbus visose valstybėse narėse, turėtų komisija aukšti, laikytis pačių aukščiausių standartų. Toliau kalbant apie tai, kad dažnai reikia pramonės žmonių, kad jie teiktų patarimus ir uh, ir žinias. Taip, tai, tai tiesa. Ir tikrai visuomet yra labai sudėtinga užtikrinti tą pusiausvyrą, būtent gauti ekspertų, bet kad tie žmonės nebandytų prastumti savų interesų ar, ar konkrečių įmonių interesų, grupių interesų. Aš šiuo metu taip pat atlieku ir savo iniciatyvą atliekamą tyrimą dėl ekspertų grupių sudėties. Ir aš pateikiau užklausimus ir gavau labai daug uh, informacijos apie tai. Tai yra viena problemų, kuri irgi iškyla ir aš tikiuosi, kad kai užbaigsiu tą konkretų tyrimą, galėsiu daugiau nušviesti apie situaciją ekspertų grupėse. Kalbant apie komisijos narius, kągi komisija yra oficialiai jau patvirtinta parlamento ir jeigu iškiltų kokių tai klausimų, problemų, uh, E, dėl kurių iškyla klausimų, ar čia nėra interesų konflikto ar panašiai. Žinoma, galima e, pateikti skundą ir atlikti tyrimą, bet dabar komisija jau yra patvirtinta. Ir jeigu yra kokių tai problemų, žinoma, galima tyrimą atlikti. Dėkoju. Kolegė Šoltis. Kolegė Šoltis. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū ponė Orailė už puikią ataskaitą. Jūs sakėte, kad komisijos vienas svarbiausių standartų skaidrumas, kad tai yra didžiausia vertybė. Ir tai vertybė, kurios mes visi siekiame. Mane domina štai kas. Dėl transatlantinės susitarimo. TTIP. Tai Ombudsmeno vaidmuo šio susitarimo požiūriu būtų akcentuoti visuomenės teisę informaciją. Ir ši teisė turėtų būti viršesnė už didžiulių korporacijų teisę neatskleisti dėrybų rezultatų, nes tai gali padaryti poveikį žmogaus teisėms ateityje. Aš norėčiau sužinoti, kokios procedūros um, yra numatytos, jeigu yra numatytos siekiant užtikrinti, kad šiuose dėrybose, kurias vykdo Europos komisija, užtikrinamas skaidrumas dėrybose dėl transatlantinio susitarimo ir ko galime tikėtis, kokiu priemoniu e, užtikrinančių, kad tarptautinės korporacijos netaptų viršesnės už e, visuomenės narių teisės. Ačiū ponas Soltis, už šį klausimą. TTIP susitarimas yra mums tikrai labai svarbus, mūsų tarnybai. Tai visiems mums yra aktuali tema ir dabar mes komisijai esame pateikę rekomendacijų dėl to, kaip dėrybų procesą padaryti gerokai skaidresniu. Aš taip pat pateikiau rekomendacijų tarybai dėl dėrybų įgaliojimų paskelbimo. Žinote, kad jie paskelbti šie įgaliojimai buvo vien dėl mūsų tarnybos pastangų, nors iš tikrųjų daugelis ragino tai padaryti. Įgaliojimai buvo paskelbti ir dangus negriuvo. Nieko baisaus neatsitiko, jau ir taip e, pakankamai daug informacijos buvo galima rasti internete jau kurį laiką. Taigi aš sakyčiau, kad komisija ir tie, kas nori, kad būtų sudarytas sėkmingas prekybos sutarimas, e, tikrai nėra, nebūtų suinteresuoti tuo, kad sudarytų įspūdį žmonių, kurie bando kažką nuslėpti. Iš tikrųjų, tie duomenys, kurie yra atskleidžiami, nėra tokie jautrus, nieko blogo neatsitinka, kai jie paskelbėmi. Būdama informacijos komisarė Airijoje, aš sakydavau, kad um, informacijos laisvės įstatymas, kuris galiojo tuo metu Airijoje, nedaro jokios žalos. Ir aš paraginau komisiją imtis įvairių veiksmų. Pirmiausia, paskelbti detalės ar ta informacija, kuri jau yra paskelbta, e, vadovaujantis individualiais informacijos atskleidimo prašymais. Taip pat paraginau atskleisti dokumentų registrą. Ne, visa, ne visus dokumentus, ne jų turinį, bet dokumentų sąrašą, kad jis būtų skelbiamas visuomeniai. Ir taip pat raginau komisiją imtis aktyvių veiksmų, užtikrinant, kad susitikimai su konkrečiais dėrybų partneriais būtų taip pat skelbiami, nes buvo nemažai gandų spėliojimų, kad kai, kurioms, kai kuriems subjektams yra suteikiama privilegijuota teisė gauti informaciją. Ir jeigu komisija nori, kad visuomenė pasitikėtų komisijos veiksmais, tai ji turi tos gandus ir spėliojimus paneigti. Ir komisija iš tikrųjų turi būti skaidresnė vartant savo pačios interesų ir sėkmingų dėrybų dėl TTIP interesų. Ir mūsų valstybėje narėje ir kitose ES valstybėse narėse, kurias paveikė krizė, iš tikrųjų visuomenė nusivylė ir politikais ir skeptiškai žiūri į jų veiksmus, jie praranda pasitikėjimą ir galiausiai tai daro žalą mm, viešajam interesui. Taigi iš tikrųjų daug valstybių narių turi pasistengti ir užtikrinti skaidrumą ir galiausiai visuomenės pasitikėjimą. Ir Lapkričio pabaigoje komisija ketina mums atsakyti, atsakyti į mūsų pateiktas rekomendacijas dėl skaidrių dėrybų. Ačiū. Aš taip pat esu norinčių užduoti klausimą sąraše. Mano klausimas būtų apie duomenų apsaugą. Duomenų apsauga kaip žinome iš Olafo, e, dažnai yra pasitelkiama kaip e, argumentas išvengti analizės ir tyrimų ir dažnai atsisakoma pateikti dokumentus, ypač e, susijusius su tais atvejais, kurie yra baigti nagrinėti ir uždaryti. Ir domenų apsauga, jos domenų apsaugos argumentas tiesiog pasitelkiamas kaip galimybė išvengti uh, pokyčių ir skaidrumo. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs bendraujate su Europos domenų apsaugos pareigūno tarnyba. Dar vienas klausimas dėl darbo tvarkos taisyklių taikomų darbuotojams ir dėl to, koks būtų teisinis pagrindas reglamentuojant interesų konflikto klausimus. 11 straipsnio antra dalis sako, kad kandidatai turi atskleisti savo asmeninius interesus. Ar pakanka paties kandidato deklaracijos, ar skiriančioji institucija pati neatlieka jokio tyrimo? Ir ar tai taip pat būtų taikoma tiems, kas grįžta po uh, pas, po to, kai pasitraukė iš posto dėl asmeninių priežasčių. Ir ar gali pareigūnai um, neatskleisti savo veiklos, kurią užsiemė būdami pasitraukę iš savo posto. Ir toliau 16 straipsnis ten kalbama apie asmenys, kurie uh, pasitraukė iš tarnybos taikant domenų apsaugos reglamentą ir turi būti teikiamos ataskaitos apie taip vadinamo besisukančių durų principo taikymą. Aš nemačiau niekur tokių ataskaitų. Taigi, kaip mes galėtume didinti skaidrumą šioje svarbioje srityje? Tai būtų taikytina ir Europos parlamento nariams, ir um, kitų institucijų pareigūnams. Toliau 2013 e, gruodžio 25 e, dienos dokumentas, štai kaip jis atrodo, šį vėliau galėsiu jums pateikti. Tai labai įdomus dokumentas, visiems rekomenduočiau jį pasiskaityti. E, nors ten daug kas yra išbraukta, bet iš esmės ten sakoma, kad komisijos nariams taikomas Elgesio kodeksas neveikia. 2009 metų komisijos e, narys, vienas iš narių, nepranešė etikos komitetui apie kai kurios savo profesinės veiklos aspektus, nors ta profesinė veikla buvo neleistina. Iš tikrųjų yra tokių atvejų ES, ar ta byla jūs pasiekė, ar jį pasiekė ombudsmeną. Ir klausimas, ar veikia vis dėlto Elgesio kodeksas taikomas komisijos nariams, jūsų nuomonė. Ačiū pirmininkė už jos klausimus, kalbant apie duomenų apsaugą. Taip, iš tiesų, aš kaip nauja darbuotoja ES institucijose, matau, kad domenų apsaugos argumentas gali būti pasitelkiamas e, nuslepiant informaciją. Galiu pateikti paprastą pavyzdį. Mano šalyje, Junktinėje karalystėje ir kitose valstybėse narėse yra įprasta įvardinti pareigūnus, jeigu yra tyriamos kažkokios konkrečios bylas e, jie įvardyjami, e, nurodoma, kad jie yra susiję su kažkokiu atveju. Ir, e, tie, ir yra aiškiai pasakoma, kad tie asmenys veikia ne kaip e, asmenys, o kaip kažkokių institucijų ar tarnybų atstovai. ES tai jau būtų laikoma domenų apsaugos įstatymo taikymos ryties atveju. Iš tikrųjų, mes bendradarbiavame su domenų apsaugos pareigūnu ir um, jis dirbs, ko gero, tam pačiame pastate, kaip ir aš, ir aš tikiuosi, kad mes susitiksime ir pasidalinsime nuomonėmis e, apie tuos atvejus, su kuriais kartu dirbome ir apie mūsų tarnybų veiklą apskritai. Aš manau, kad tikrai neturėtų būti taip, kad domenų apsaugos argumentas būtų naudojamas nuslepiant informaciją. Toliau, dėl pareigūnų ir dėl to, ar jie turėtų mm, teikti ataskaitą dėl savo veiklos e, nesusijusios su konkrečiu postų ES institucijose. Klausimas būtų, ar iš tikrųjų komisija ar ombudsmenas turėtų tapti policija ir e, nagrinėti, kuo žmonės susima tada, kaip yra pasitraukę iš tarnybos. Mes e, manome, kad e, žmonės gali iš tikrųjų padaryti pertrauką, pakeisti darbą, išėti dirbti į kitą sritį Taip atsitinka ir komisijai. Mes sakome, kad komisija pati turėtų iš tikrųjų labiau gilintis į tai, kokį darbą tie žmonės ketina dirbti. Aš savo pasisakymą pradžioje sakiau, kad uh, Kartais, kai yra suteikiamas leidimas pareigūnui pasitraukti, tą leidimą suteikia žmonės, kurie gana glaudžiai e, dirba su tuo pareigūnu ir tada jau atsiranda asmeninių tokių interesų, niekas nenori užke, užkirsti kelio e, to žmogaus e, karjerai, progresui ir taip toliau. Tai tenka sunkiai užduotis tiem žmonėm, kurie dirbo su e, buvusiu pareigūnu, kuris nori išeiti dirbti į kitą pramonės rytį. Aš e, suprantu, kad komisija siektų išvengti visų įmanomų pažeidimų, bet sprendžiant iš mūsų turimos informacijos, nors yra valios siekti pakeitimų, bet e, iš tikrųjų konkrečių veiksmų nedaug įmamasi ir kai aš gausiu atsakymą į rekomendacijas ir aš ir mano kolegos imsime žymiai aktyvesnių veiksmų, nagrinėsime konkrečias bylas, konkrečius atvejus, žiūrėsime ir ką komisija daro, kaip tyria buvusių komisijos narių ir kitų pareigūnų veiklą. Ir galiausiai metų pabaigoje bus rengiamos ataskaitos. Taip suprantu, kad komisija iš tikrųjų visą tai supranta, bet komisijos viršutiniai sluoksniai turi galbūt labiau akcentuoti šios aspektus. Ir koks buvo trečias klausimas? Čia tas dokumentas, kuriame viskas išbraukta. Man labai gerai pažįstamos tos juodos linijos. Taip, iš tikrųjų daug svarbios informacijos išbraukta šiame dokumente. Bet aš jau anksčiau šiais metais susakiusi, ponas Dejong ir jo kolegos kurie nori, kad nemažai parlamento narių imtųsi šios veiklos. Ir žinome, kad komisija naujai pradedanti darbą pasisakė apie skaidrumo standartus ir panašiai. Ir dabar laikas įrodyti, kad tai iš tikrųjų svarbu. Mano pačios tyrimas yra atliekamas laiku ir jūsų veiksmai, panas Dejong, taip pat yra svarbus kaip tik šiuo metu ir svarbu, kad komisija nevertintų mūsų kaip priešų. Mes visi siekime tų pačių tikslų ir man tikrai padarė įspūdį e, tai, kad daugelis pareigūnų iš tikrųjų labai e, atviri, sąžiningi ir skaidrus. Labai ačiū. Norėjau dar iškelti vieną klausimą, su kuriuo esu susijusiu kaip pranešėja biudžeto komitete. Kai būna situacijų kai Europos, su ES pinigais, kuomet žmonės gauna ES pinigų per vyriausybės ir jie yra toje kontrolės grandinėje tiems pinigams. Mums reikia interesų konfliktų taisyklės, kad galėtume tokios, tokius atvejus eliminuoti. Turėtume kelti reikalavimus nacionalinio vyriausybių nariams taip pat tokiais atvejais. Žinau, kad kartais tai yra kultūrinis klausimas, tačiau būtų naudinga, jeigu galėtume išgirsti jūsų nuomonę apie tokius atvejus arba jau apibūdinama jūsų požiūrių. Tai, ką jūs sakote, kad visi siekiame to paties tikslo, tai yra svarbu. Labai gaila, kad žmonės, kurie siekia didesnio skaidrumo, vertinami kaip problemų kuriejai, o ne problemų sprendėjai. Ir tikiuosi, kad su naujaja komisija pasieksime geresnių rezultatų. Turime naujų politinių jėgų atsiradusių valstybės narėse, dažnai jie e, turi daug pinigų, e, dirba nacionalinėse vyriausybėse ir gauna ES pinigų, kai kuriuose valstybės narėse taip pasitaiko ir tokius, tokiais atvejais reikia kažką daryti. Šis komitetas ketina surenkti klausimus, jeigu valdyba tai leis padaryti su, kartu su kitais komitetais. Ir pakviesime jūs taip pat pasisakyti tame komitete. E, pavadinimas bus maždaug toks, kaip pagerinti skaidrumą, kaip pagerinti organizacijų skaidrumą. Kolegos iš AFKO ir kitų komitetų pasiūlė panašių pavadinimų, ir dar galutinio varianto nėra, čia esame lankstus, tai nėra svarbiausia. Tačiau interesų konflikto e, vyriausybių narių tarpe yra. Ačiū, ponia Greslė, aš mielai visada pas jūs atvyksiu ir aš labai vertinu, kaip nekartą sakiau, mūsų bendradarbiavimą ir kartu, manau, galime pasiekti daugiau negu atskirai. Turime kiekvieni savo galės ir jeigu ją sujungsime, tai pasieksime mm, daug gerų dalykų. Šis konkretus klausimas, manau, e, kyla iš politinės srities, čia turbūt parlamento ar galbūt e, komisijos prerogatyva, tačiau aš pradėjusi dirbti, e, pradėjau strategiškiau žvelgti į šios problemas, bandydama nustatyti, kas turi rūpėti visuomeniai. Šiandien paminėjau kelias ekspertų grupės e, šioje srityje. Aišku, jeigu šis klausimas pak, pak, pakliūna į mano e, interesų spektrą, tai aišku, aš mielai imsiu šio klausimu. Tai, ką jūs apibūdinate labai bendrai, tai jeigu yra blogos administracijos atvejų, įtarimų, kad yra tokių atverų atvejų, ar tai susijęs su skaidrumu, etika ar panašiai, tai aišku, aš galiu imtis tokių klausimų ir mielai priimčiau tokius skundus ir e, juos aptarčiau tokius atvejus bet kuriame iš jūsų komitetų. Labai ačiū, nemanau, daugiau norisiu, norėčiau kalbėti. Ines, prašau dar. Ačiū. Aš visiškai sutinku dėl šio paskutinio pasiūlymo. Iš tikrųjų, mano pirmasis klausimas, kai kalbėjau apie apie palyginimą. Ir buvo apie tai Financial Times arba The Sun dažnai skiria ne vieną puslapį Europos e, Sąjungos pareigūnams. Tačiau, kaip matome, reikia nepamiršti ir vyriausybių narių Kitas dalykas, kita problema, kuri kyla e, Ispanijoje, yra tokia, skaidrumas yra gerai, tačiau skaidrumas yra bevertis. Jeigu kas nors, e, pavyzdžiui, kaip to, toks kaip kanijėtė, užima e, tokį postą komisijoje, nepaisant jo ryšių su naftos bendrove. Viskas skaidru, viskas gerai. Tačiau skaidrumas reiškia ir atsakomybę, reikia imtis kažkokių priemonių. Galima kalbėti skaidrumą, tarsi mm, tai būtų tikslas e, savaime, tai yra priemonė e, siekiant užtikrinti, kad žmonės elgtųsi atsakingai, kad būtų laikomasi taisyklių. Ne. Jeigu kažkas, e, žinoma, kad kažkas kažką padarė, viskas skaidru, tačiau nesimam jokių priemonių, tai kokia iš to viso to prasme. Tas asmo vis tiek gali vis tiek priimti vis sprendimus dėl energetikos, e, naftos pramonės. Taigi skaidrumas yra priemonė, tai nėra panacėja. Tai yra krištalo kamolys, kuris leidžia mums viską matyti, tačiau žmonės turi prisimti atsakomybę dėl taisyklių paisimo. Ir jeigu aš paskelbsiu, kad mano pusbrolis dirba naftos pramonėje, tai nieko iš to naudos jokios nebus. Kaip aš sakiau anksčiau, aš neturėčiau komentuoti konkretų atvejį, kai nėra skundo. Norėčiau pakomentuoti jūsų bendrą idėją. Aš sutinku, kad skaidrumas turi kažką duoti. E, jis nėra skirtas pats savo, kaip sav, savitikslis. E, vyriausybės administracijos e, imasi veiksmų, kai atsiranda tam tikrų jėgų derinys, o tai paprastai reiškia kultūrinį pokytį. Vakar lankiausi parlamente ir mačiau ilgą eilę prie skaidrumo registro, kur žmonės laukia savo eilės pasirašyti. Tai yra kultūrinis pokytis. Faktas, kad yra e, skaidrumo registras ir žmonės jaučia pareigą, nors tai yra savanoriška, jie jaučia pareigą pasirašyti jame. Ir tai atsiranda ne dėl žmonių gerumo, o dėl to, kad yra pakankamas žmonių skaičius parlamente, komisijoje, visuomenėje, kad taip, norinčių, kad taip įvyktų ir taip atsiranda kultūros pokytis. Laikui bėgant matysime, kad e, skaidrumo registras taps e, privalomas ir įtrauks taip pat ir tarybą, ne tik komisiją. Žinau, kad e, tai yra bendras labai atsakymas jūsų klausimą, tačiau jeigu mes pasieksime tai, ką siekime komitete, mano tarnyboje, didinant skaidrumą, ko rezultatas turėtų būti geriau veikianti Europos Sąjunga, kur daugiau pasitikėtų piliečiai, tai manau tai, ką, ką jūs minite, neišvengiamai paklius į visų tų pokyčių spektrą. Ir galbūt kitoje komisijoje, šioje komisijoje ir kitoje komisijoje atsiras taisyklių ar procedūrų, kurios bus kitokios, ar galbūt parlamentas atidžiau kreips dėmesį tokius dalykus. Tačiau aš matau, jog yra pokyčių, kultūrinių pokyčių ženklų, nes žmonės to reikalauja ir e, jie tai reikalauja dažniau ir garsiau, nes matome, kokie yra skirtumai tarp to, kas buvo prieš šešis metus ir kas yra šiandien. Labai ačiū. Šis komiteta, komitetas norėjo nueiti toliau. Mes e, turėjome platesnį šeimos e, suvokimą, kai kalbėjome apie komisijos narių elgesio kodeksą. Tačiau, e, na, dar viskas nesibaigė parlamente. Ir aš, aš esu pasižymėjusi, ką mano universiteto profesorius visą laiką sakydavo, gali būti kažkokia problema su teisė, bet ne su teisingumu. Jeigu kovoji už, už skaidrumą, tai turi e, galvoti apie tokį skaidrumo pritaikymą. Skaidrumas turi didinti pasitikėjimą, nes iš išorės žvelgiantiems žmonėms tas skaidrumas uh, nėra pakankamas, jis yra ne, neižvelgiamas dažnai. Ačiū ponio Railiai, labai ačiū komiteto vardu, dėko, linkime jums sėkmės jūsų darbe ir esu įstikinusi, kad susitiksime su jumis ir kitais metais. Ačiū. Vielen Dank und äh, was das Statut betrifft, wir werden dann die Ačiū. tarnybinės nuostatos yra visomis kalbomis pateiktos. Kągi dabar perėmėme prie kito darbo atvarkės klausimo – bendros nacionalinės pajamos ir e, duomenys apie, jų, apie jas. Dėl to ir reikėjo, panau, tam reikėjo panaudoti daug rašalo. Ar mūsų pranešėjas yra pasirengęs? Taip, tada žodis Bartui. Ačiū pirmininkė. Auditorumų specialioje ataskaitoje, kurie jau buvo pristatyta ankstesnį, per ankstesnį mūsų posėdį, tada aš atitinkamai parengiau darbinį dokumentą, kurį visiems išdalinau. Ir čia yra dar keli klausimai, kuriuos reiks aptarti su komisija ir Eurostatu. Taigi, politiniu lygmeniu yra tam tikrų poslinkių ir vakar auditorumai pristatė irgi savo specialiąją ataskaitą ir pagal kurią 4,7 procento 13 metų biudžeto yra susijęs su klaidomis. Tai yra gan aukštas klaidų lygis. Taigi, trumpai tariant, 7 milijardai iš 140 milijardų, kurie buvo išleisti, buvo išleisti neteisingai su klaidomis. Taigi mes matome, kad 7 milijardai lėšų buvo panaudota klaidingai taip pat ir komisijos pateikti skaičiavimai yra technokratiški ir ne visiškai atspindi situaciją auditorumų. Pateikti skaičiai yra šiek tiek aukštesni. Taigi, auditorumų ataskaitoje labai tiksliai yra įvardyjamos visos problemos, kaip yra skaičiuojami skaičiuojamos bendros nacionalinės pajamos ir kokie rodikliai turi būti naudojami ir panašiai. Visa tai yra labai techniniai dalykai. Na ir dabar mes politiniu lygmeniu matėme tam tikrų poslinkių spalio mėnesio vadovų taryboje. Kameronas, Renzis ir taip pat Niderlandų premjeras galiausiai suprato, kad perskaičiavus bendras nacionalinės pajamas yra nemažai netikslumų. Taigi tai reiškia, kad vyko jau daugelį metų įvairių diskusijų apie, to, apie tai, kaip yra skaičiuojamos bendros nacionalinės pajamos, buvo kalbama ir apie rezervą, ir, na, tokių skaičių iš dalies gal ir reikėjo tikėtis. Taigi šiandieną irgi yra numatytos diskusijos apie tai. Pono Kamerono pasisakymai perkelia tos techninius dalykus į politinį lygmenį. Pone Taisen, kuri yra dabar Eurostato vadovė, aš paprašiau, kad komisija mums pateiktų paaiškinimų dėl susiklošiusios padėties, dėl to, kaip yra perskaičiuojamos bendros nacionalinės pajamos ir kas yra siūloma dabar po tų perskaičiamų kiekvienai valstybei nariai, kai kurios šalys susigražins lėšas, kitos turi primokėti. Taigi labai svarbu, kad tos diskusijos vykstų, vyktų ko galima skaidriau. Ir dabar susiklostė tokia situacija, kad visi esame toje, toje pačioje situacijoje ir kartais yra ir meluojama, ir neteisingai pateikiama informacija ir aš manau, kad mokesčių mokėtojai turi teisę viską žinoti, ko galima tiksliau ir aiškiau. Dėl to aš ir prašau komisijos, kad ji paaiškintų tiksliai, kas vyksta, kad ne vien tik tai pateiktų konkrečius skaičius, kurie mums visiems yra žinomi, kurie yra viešai pateikti komisijos tinklapyje, bet kad metai iš metų mes matome, kas, kad tam tikrais metais kai kurios valstybės sumoka per daug, kitos sumoka per mažai. Ir kad mes e, galėtumėme nuo gauti skaičius nuo 2002 metų ir kad tiksliai žinotumėme, kokia yra situacija ir kokios yra tendencijos. Ir savo dokumento išvadose aš galbūt galėčiau pridėti ir kelias e, politinės mintis, politinius pareiškimus. Na ir žinoma, tai nepatenka vien tik tai į specialiosios, specialaus pranešimo, specialiosios ataskaitos apriepti, bet mums labai svarbu taip pat išsiaiškinti, kokia egzistuoja sistema ir ar ta sistema yra tiksliai ir pakankama. nes kalba eina apie 70 procentų visų pajamų ir komisija ankstesnėje savo kadencijoje bandė spręsti tą problemą. Žinau, kad tos diskusijos vyko ir biudžeto kontrolės komitete, ir biudžeto komitete, taigi mes turime įtraukti ir biudžeto komitetą į šias diskusijas, kad čia neatsirastų konflikto tarp šių dviejų uh, E, parlamento komitetų. Mes visi kartu turime surasti sprendimą šiuose diskusijose. Taip pat po diskusijų pirmininkų, atviroje pirmininkų sueigoje su ponu Van Rompoju ir Ferhopštatu. Ferhopštatas pasisakė liberalų frakcijos vardu ir toje sueigoje pasiūlė kitokią biudžeto finansavimo sistemą ir aš visiškai pritariu jo siūlymui. Kiti kolegos norėjo irgi pasisakyti, bet aš norėjau tiesiog pateikti klausimus komisijai ir prašau jų papildomų paaiškinimų. Ir yra akivaizdu, kad tos diskusijos turėtų būti, duoti rezultatų ir kad per kitą posėdį mes galėtume tiksliai panalizuoti gautą informaciją ir pateikti galtinės išvadas. Taip pat mes turime atsižvelgti į visą tai ir biudžeto vykdymo procedūroje, už kurią mes esame atsakingi. Dėkoju Bartui. Tavo darbinėme dokumente aš rekomendacijų nemačiau, ar tu rekomendacijas pateiksi. Yra auditorumų rekomendacijos pateiktos. Mes, aišku, galime jas atsižvelgti. Taip, taip suprantu, auditorumo ataskaitos yra ir tavo, e, auditorumų rekomendacijos yra ir tavo rekomendacijos, puiku. Aš norėčiau pasveikinti audito rūmų atstovą, kuris iš karto norėtų pasakyti. The Court of Auditors has, of course, presented the special report and our... Mūsų specialioji ataskaita buvo pristatyta rugsėjo mėnesį, taigi aš čia nieko papildomo nepridursiu, bet kaip sakė pranešėjas, jis pateikė uh, E, sakė, kad papildoma informacija padėtų surenkti geresnės diskusijas, o mes savo ataskaitoje vertiname, kas vyko laikotarpėje nuo 2000 iki 2010 e, metų, taigi tai nėra susiję su, su, su dabartinio biudžeto teisimais. Nemažai kolegų prašė žodžio. Ponas Von. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip sakė pranešėjas, Medų nacionalinių pajamų klausimas yra labai aktuolus Junktinėje karalystėje ir norėčiau pirmiausia padėkoti Bartui už jo pranešimą, savalaikį pranešimą. Kolegos tikriausiai prisimena, kad Junktinė karalystė, Junktinės karalystės vyriausybė, tiksliau jos premjeras, išreiškė, jog yra šokiruotas dėl to, kiek lėšų teks dar papildomai mokėti ES biudžetą. 2,1 milijardo eurų padidėjo Junktinės karalystės įnašas, kaip e, buvo pasakyta, Junktinės karalystės vyriausybė pasisako prieš bet kokį kitokį biudžeto finansavimą ir net neklauso jokių argumentų, kaip būtų galima papildomai ar alternatyviai finansuoti biudžetą. Taip pat ne, nepritarė anksčiau pateiktiems skaičiavimams, jie patys pateikė duomenis, kuriuos naudojo skaičiavimuose ir informavo apie naują skaičių spalio viduryje ne pabaigoje. Nacionalinių statistikos tarnyba Junktinėje karalystėje atsižvelgė į šių metų gegužės mėnesio dokumento pokyčius ir paskaičiavo, kiek tie pokyčiai kainuos Junktinėje karalystėje. Taigi Junktinė karalystė žinojo apie tai jau daugybę mėnesių ir tas šokas, kurį e, pademonstravo premjeras per viršūnių stikimą, buvo visiškai sufabrikuotas. Ir ministrai, pareigūnai tikrai jau daug mėnesių žinojo apie tai, kad reiks papildomai mokėti pinigus. Taigi, Kaip sakiau, šios diskusijos, diskusijos yra labai savalaikės, tačiau tai kelia klausimų apie Eurostatą ir komisiją, ar jie neturėtų prisimti šiokios tokios kaltės dėl tokios susiklošusios situacijos. Pranešime teigiama, kad duomenų tikrinimas nėra struktūrizuotas, nebuvo tam tikri dalykai pan, išanalizuoti ir kiekviena valstybė narės laikėsi savo pozicijos. Eurostatas ir komisija matyt turės į tai sureaguoti, bet aš taip pat norėčiau pareikalauti, kad komisija pateiktų daugiau informacijos, kad ir ateitie galėtumėme pakoreguoti šią sistemą. Pavyzdžiui, šešėlinės ekonomikos elementas, kaip jis yra vertinamas ir įskaičiuojamas, nes mus informavo, kad būtent dėl to pasikeitė pajamų skaičiavimas. Taip pat skaičiavimų terminai ir jų pakeitimas. Pavyzdžiui, galbūt valstybės narės galėtų būti iš anksto perspėjimos apie pakeitimus, nes dabar Junktinės karalystės vyriausybė ir sako, kad jie turi dabar iki gruodžio pabaigos sumokėti tuos pinigus ir jie gauna labai nedaug laiko, tai galbūt informacija valstybėms narėms turėtų būti apie perskaičimus pateikima anksčiau. Taip pat skaidrumas. Nėra visiškai jokio aiškumo. Mes kalbame su valstybėmis narėmis, ministrais pareigūnais, kalbame su komisija, kitais, kurie pateikė skaičiavimus ir gauname visuomet kitokius atsakymus. Taigi labai svarbu, kad būtų daugiau aiškumo, skaidrumo dėl to, kaip viskas vyksta ar kaip yra daroma. Mes žinome, kaip yra pateikiami skaičiavimai ir turime žinoti, kada yra jie perskaičiuojami. Reikalingas konkretus darbų grafikas. Ačiū. Dank der Kollege Ali. Bitte. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, gerbėmiai auditorumų atstovai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti auditorumus, parengus šią ataskaitę. Ir šioje ataskaitoje matome tikrai kitokį požiūrį, siekiant, kad ES biudžetas gautų pakankamas uh, pajamas e, reikia teisingai vertinti valstybių narių BNP. Ir teisinga informacija šioje srityje yra labai svarbi, nes BNP pajamas e, apskaičiuojamas pagal BNP sudaro apie 70 procentų ES biudžeto. Todėl man keista, kad e, audito rūmai nustatė tiek nemažai netikslumų komisijos darbe. E, tie netiklumai susiję ne vien su tikrinimo strategija, bet ir su pačiu ataskaitų teikimo procesu. Ir viskas dar įdomiau, kai įsigilinti į komisijos atsakymą. Ir jis iš tikrųjų nesutampa su tuo, ką nustatė auditorumai. Nesileisiu į detalės, bet man atrodo, kad e, abi institucijos turi labai skirtingą požiūrį į praktiškai viską e, apie ir iš mikroekonominės perspektyvos ir kitais požiūriais. Ir aš turėčiau du klausimus Europos audito rūmams. Po to, kai pateiktas toks neigiamas BNP komiteto vertinimas, tame komitete dirba valstybių narių, nacionalinių statistinių institutų atstovai ir jie pirmininkauja Eurostatas. Ta statistinė informacija, kurią pateikė šios institucijos, yra naudojama ir padėtis gali dar pablogėti, kai bus naudojami sudėtingesni duomenys. Pavyzdžiui, kalbant apie perkamąją galę valstybėse narėse. Ir pa, yra informacija, kurią teikia, pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, Centrinė žvalgybos mm, agentūra. Ir tie duomenys turi būti palyginami. Ir norėčiau pabaigti savo pasisakymą teigiamą gaidą žiūrint vėlgi į komisijos pateiktą informaciją ir devynės auditorumo pateiktas ataskaitas komisijai. Komisija pripažįsta, kad šios rekomendacijos yra svarbios ir sutinka jomis vadovautis. Aš manau, kad Tai padės iš tikrųjų pagerinti padėtį ir e, padidinti komisijos e, tikrinimo procedūros veiksmingumą. Ačiū. Pone Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponai Stais už jo darbą ir ačiū auditorumams. Už tai, kad supažindino mus su tuo, kokia yra situacija. Mes nagrinėjame ES biudžetą ir dažniausiai kalbame apie išlaidas, bet aišku, turime galvoti ir apie įplaukas. Šioje srityje taip pat gali būti įvairių netikslumų ir problemų ir taip toliau. Aš norėčiau užduoti klausimą auditorumams ir komisijai. Mes kalbame apie 2002 metus. Mūsų šalyje taip pat buvo skandalų, sudėtinga ekonominė situacija. Kalbėjom apie ekonominę prostituciją ir taip toliau, ir buvo sunku suprasti apskritai, kas vyksta. Aš noriu paklausti, ar pasikeitė padėtis nuo 2002 metų, Ar kažkaip e, pasikeitė tos net procedūros, kurios e, buvo įvardintos kaip neteisingos. Ir šiandien žinome, kokia yra padėtis susijusi su mokėjimais. Mes e, žinome, kad yra atnaujinti įsipareigojimų skaičiai ir Žinome, kad e, yra apskai, apskaičiuota, kiek kokios valstybės narės turi sumokėti, ne vien jungtinė karalystė. Ir e, aš norėčiau paklausti, ar tas naujai pateiktas skaičius, tie naujai pateikti skaičiai yra jau galutiniai. Ačiū. Įdomus klausimas užduotas komisijai. Ir matau, kad e, Eurostato atstovai taip pat čia dalyvauja. Ačiū pirmininkė, aš esu James Whitworth, atstovauju Eurostatui ir esu administracinės statistikos skiriaus vadovas. Ačiū už tai, kad pakvietėte mus dalyvauti šios dienos posėdėje. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į pono Stasis komentarą. Jis sakė, kad yra klaidų nacionalinėje apskaitoje, valstybinarių apskaitoje. Iš tikrųjų, sisteminių klaidų e, ten nėra, bet duomenys nacionaliniai yra pateikiami iš skirtingų šaltinių. Ir manome, kad e, audito rūmų ataskaitos pavadinimas teisingi BMP duomenys yra galbūt nelabai tikslus, nes e, sunku e, nustatyti, kada tie BNP nacionaliniai duomenys yra teisingi. Mes iš tikrųjų, jeigu turėtume teisingus duomenys, tai viską turėtume tiksliai, dėl visko sutartume E, vieną kartą ir visiems laikams. Žinote, kad e, turime naują nacionalinių duomenų tikimo standartą ISA 2010. E, tai reiškia, kad valstybės narės turi peržiūrėti savo duomenys nuo pat 95 metų, Suomija turbūt nuo 80 mečio, o kitos šalis taip pat dar nuo anksčiau e, turi peržiūrėti savo duomenys. Taigi labai sunku gauti tikslę statistiką, bet galima pasistengti, kad tie statistiniai duomenys atitiktų paskirčiai atitiktų tikslą ir šiuo atveju būtent to ir siekiame. Ir dar norėčiau e, sureaguoti į tai, kas išdėstyta pono Stasis pranešime ir ką komentavo kiti parlamento nariai. Pirmiausia, manome, kad auditorumai pateikė tinkamų rekomendacijų dėl BMP patikrinimo proceso. Ir mes taip pat uh, parengėme įgyvendinimo planą šio požiūriu. Mes manome, kad ponas Tasis pranešime yra per daug e, sureikšminama vienoda valstybių narių padėtis. Mes iš tikrųjų atmetame tą kaltinamą, kad Eurostatas e, kažkaip diskriminuoja valstybės narės. Mūsų pagrindinis principas visos valstybės narės, visų valstybių narių įnašai turi būti vienodi. Ir todėl mes tikrai siekiame tai. Um, užtikrinti ir rengiame misijas į valstybės narės, E, kuriuose dalyvauja ir kitų valstybių narių stebėtojai ir yra nustatoma, kokiu veiksmu turi imtis, jeigu yra nustatomi kažkokie trūkumai. Viskas yra labai skaidriai įvardyjama, teikiami pasiūlymai, jie teikiami BMP komitetui. Be to, kasmet BMP komiteto nariai turi galimybę dagrinėti valstybių narių duomenės ir teikti nuomonę dėl BMP duomenų tinkamumo. BMP duomenų naudojame apskaičiuojant nuo savus išteklius. Tai buvo padaryta šių metų. Um, Šiais metais ir duom, galtinės išvados buvo visų patvirtintos. Iš tikrųjų, BMP komiteto nariai išnagrinėjo visų valstybių narių duomenys ir juos patvirtino. Ir taip nebūtų, jeigu e, valstybėms narėms būtų taikomi skirtingi standartai. Buvo iš tikrųjų galbūt neteisingų duomenų e, interpretavimo atvejų, bet nedaug. Mes nustatome tris. Tai buvo tiesiog aiškinimo, e, duomenų interpretavimo e, atvejai. Ir mes nustatome iš tikrųjų trūkumų visose valstybėse narėse ir teikiame rekomendacijas dėl jų ištaisimo. Tai, ką nustatė audito rūmai, tie pažeidimai nedaro didelio poveikio BNP. Manome, kad tas poveikis būtų 0,1 procentas. Tokia būtų poveikio riba. Tai yra tikrai labai nedidelis, nedidelė riba. Tas materialumo lygis nustatytas pačių auditorumų yra 0,2 procento. Ir iš tikrųjų buvo imtasi iš, tikrųjų, iš karto ribojančių veiksmų ir taisomųjų priemonių šių pažeidimų ir šių netikslumų atveju. Komisija taip pat teikia rekomendacijas valstybėms narėms ir tos rekomendacijos buvo primtos domen ir duomenys patikslinti. Taigi įmamasi atitinkamų veiksmų. Dar suprantame, kad svarbu laikytis atitinkamų e, terminų ir kad e, laikotarpiai, laikas e, yra taip pat svarbu užtikrinant domenų tikslumą. Valstybės narės patikslino savo duomenis ir komisija atliko patikslintus skaičiavimus ir skaičiavimų terminas buvo rugsėjo mėnesį ir atitinkamai 2002-2012 metų laikotarpiu yra mm, pateikti nauji skaičiavimai. Pirmininkė prašo lėčiau skaityti, nes e, sunku jūs sekti, taip pat ir vertėjams. Atsiprašau, pirmininkė. Grįšiu prie to, ką sakiau apie laiką. Laiko klausimas, e, apie jį kalbėjo audito rūmai ir e, tas aspektas yra daug svarbesnis negu kai kurie BNP interpretavimo elementai ir mes manome, kad šį klausimą reikia spręsti, nes mm, tai yra susijęs su išteklių klausimu ir komisijoje, ir nacionalinėse statistikos institutuose. Ir per pastarąsią savaitęs mes matome, kad kadangi valstybėms narėms numatytas terminas e, padaryti atitinkamus pataisimus susijusius su BMP buvo rugsėjo mėnuo. Ir valstybės narės taip pat patikslino savo duomenų šaltinius. Uh, Ir ataskaitoje taip pat yra e, numatyti pakeitimai nacionalinėse duomenų teikimo sistemose. Tie pakeitimai taip pat buvo padaryti rugsėjo mėnesį. Ir viena valstybė narė, pavyzdžiui, pakeitė savo BMP skaičiavimus 2012 metams e, maždaug 1,5 ar 2 procentais kai kurios kitos valstybės narės pakeitė savo skaičiavimus 5 procentais. Galbūt dabar aš e, pabandysiu atsakyti į kai kurios parlamento narių užduotus klausimus. Buvo klausta apie šešėlinę ekonomiką. Tai yra tikrai sudėtingas e, dalykas, neturime netgi šešėlinės ekonomikos tikslaus apibrėžimo, bet aš galbūt skirsiu daugiau dėmesio e, neteisėtai veiklai. ši tema buvo aptariama per pastarąsias e, savaitės. Mes iš tikrųjų ilgai jau šį klausimą aptarėme, tai mūsų nagrinėjimas klausimas jau nuo 2005 mm, metų. Kai kas e, galvoja, kad šį aspektą įtraukti į nacionalinę mm, apskaitą būtų neteisinga, kiti e, laikosi priešingos nuomonės, o mūsų nuomonė mes turime pirmiausia mm, galvoti apie tai, kas parašyta teisės aktuose, o ten mm, reikalaujama įtraukti nelegalę e, veiklą. Narkotikų gamyba ir priekyba narkotikais, prostitucija ir tabako ir alkoholio kontrabanda yra trys nelegalios veiklos rytis, kurios turi didžiausią poveikį BNP. Ir mes sutarėme dėl gairių, kurios turėjo būti pradėtas naudoti nuo 12 metų spalio mėnesio. Visos valstybės narės turi nuspręsti, kaip e, atsižvelgs į šios elementus savo nacionalinėje apskaitoje. Ir tai buvo reikalavimą padaryti jau rugsėjo mėnesį. Mes nagrinėjame dabar metodologiją, nagrinėjame, ar valstybių narių pateikti duomenys atitinka mūsų reikalavimus ir metodologiją ir ar vadovaujamasi mūsų gairėmis. Antras klausimas. Toliau grafikas. Mes e, turime baigti darbą su BMP komitetu spalio mėnesį Spalmėnesį turėjo baigti e, šį darbą. Skaičiavimai atliekami nacionalinė valiuta, toliau konvertuojamas kas į eurus ir perdodama informacija biudžeto generaliniam direktoratui, su kuriuo mes e, sutarėme, kad tas procesas BMP statistikos kaupimo yra Eurostato darbas, o paskui biudžeto generalinis direktoratas atitinkamai apskaičiuos nacionalinius įnašus. Toliau, kai dėl kitų informaciją teikiančių institucijų INF, Tarptautinis valiutos fondas, mūsų taikomi standartai yra tarptautiniai standartai, mes remiamės jungtinių tautų nacionalinės apskaitos sistema, jos taisyklėms, kurios tvirtina jungtinių tautų statistikos komitetas. Ir jomis remiasi ir Taptautinis valiutos fondas, ir Pasaulio fondas, ir EBPO, ir Eurostatas, ir Europos komisija. Taigi tai yra tarptautiniai standartai, kurie yra pritaikomi naudoti Europos Sąjungos nacionalinės apskaitos sistemoje. Ir atitinkamos taisyklės įsigaliojo šiemet. Dar užduotas e, klausimas apie išsiskiriančias nuomonės tarp mūsų ir e, audito rūmų. Aš manau, kad daugiau mūsų nuomonės sutampa, nei išsiskiria, tiesą sakant. Mes visi suinteresuoti e, kokybiškai statistiniais duomenimis ir yra tam tikrų labai gerų rekomendacijų, kurias patikė audito rūmai ir kurias mes ketiname e, įdėkti. Pavyzdžiui, BMP tikrinimo sistema ir panašiai. Mes tikrai turime galimybę tas rekomendacijas pritaikyti, kur mūsų nuomonė šiek tiek išsiskiria. Mes statistikos institucija, o auditorumai užsima apskaitą. Tai yra skirtingi dalykai. Mes sandoriais konkrečiais nesidomėme, mes nagrinėjame visai kitus dalykus, detalės nesileisiu, bet uh, Mes nenagrinėjame sandorių, taigi sunku būtų palyginti mūsų atliekamą veiklą ir mūsų požiūrį su auditorumų požiūriu. Tai tiek, man atrodo, kad atsakiau į daugelį klausimų, kuriuos galėjau atsakyti. Aišku, patvirtinti galime, kad Eurostatas toliau dirbs su šiuo komitetu. Bet tik kalbant apie statistinius duomenys. Tik statistikos rytyje mes galime padėti, negalime mm, paaiškinti, kaip apskaičiuojamas biudžet, nacionalinės įnašos į biudžetą ir panašiai. Ir atsiprašau, kad labai greitai kalbėjau, mano kolega norėtų papildyti. Uh, yes, thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirmininkė, labas rytas. Aš esu Antisorti su iš biudžeto direktorato esu atsakingas, esu e, skyriaus e, vadovas atsakingo už PVM. PNP yra pagristas ištekliais ir jau buvo klausimų šio apie, apie mokėjimus. Na, o ir apie mokėjimų grafiką. Norėčiau šiek tiek patikslinti, kokia čia yra sistema. Taigi, kas yra tie mokėjimai? Jie susiję su na, PVM ir BNP balansais. Ir tie balansai susiję su ES biudžeto finansavimo sistema iš PVM ir BNP išteklių biudžeto metais valstybių narių mėnesiniai mokėjimai yra pagristi PVM ir BNP ver įverčiais tais metais. Ir tik tai vėliau po metų valstybės narės pateikia tikrus duomenys apie PVM ir BNP. Ir kai komisija gauna tuos visus duomenys už PVM maždaug e, liep, apie Liepos mėnesį, o apie BNP duomenis e, pasiunčiami Eurostatui iki rugsėjo 22 dienos. Tuomet, kai šie duomenys yra patikrinti, o BNP duomenys yra patvirtinti BNP komiteto ir valstybių narių statistikos valdybų, Biudžeto generalinis direktoratas gali apskaičiuoti e, PVM ir BNP balansus. Taip sakant, mes apskaičiuojame tą sumą, kurią reikėjo sumokėti pernai, turint galvoje realius duomenis gautus iš valstybių narių. Ir tuomet mes iš tų mokėtinų sumų atimame sumas, kurios jau sumokėtas pagal įverčius ar prognozes. Ir po tokio apskaičiavimo gaunamas balansas. O e, grafikas tam apskaičiavimui numatyta nusavumų išteklių teisės aktuose, kur numatyti terminai, iki kada valstybės narės turi pateikti duomenis komisijai. Ir tik po to, kai turime duomenis, mes galime apskaičiuoti korekcijas ankstesniems metams, bet taip pat mes atsižvelgsime ir visus, visas korekcijas keturiems praėjusiems metams, jeigu įvyko PVM ir BNP duomenų pokyčiai. Ir tuomet galime grįžti netgi toliau į praeitį, jeigu valstybės narės pateikė, e, pateikė ko nors abejonių dėl duomenų, pavyzdžiui, dėl Eurostato, patik, Eurostatos patikrinimo metu nusprendė, kad reikia pagerinti kurios nors valstybės narės duomenys, tuomet Eurostatas e, pritaiko išlygą ir e, tuomet korekcijos gali būti daromos tolesniam laikotarpiu negu ketveriems metams. Ir e, dažnai pasitaiko, kad taip yra. Taigi komisija iš tiesų gali pateikti savo skaičiavimus visoms valstybėms narėms tik tai po to, kai gauna kai gavome visus duomenis. No, appropriateness of the GNI data for, for member states. And... Tai yra normalus kasmetinis dalykas, darome tai kasmet, taikome tą pačią praktiką, o po to tos, tie, tie balansai vasimės narėms kai kuriais atvejais yra pozityvus, kai kuriais atvejais negatyvus, jų paprašoma primokėti. E, iki pirmosios e, gruodžio darbo dienos. Visa tai yra numatyta nusavų išteklių teisės aktuose. Tai yra gana toks techninis veiksmas pagristas te, e, esamais teisės aktais. Ypatingas šiais metais yra kas? Nors bendras balansų rezultatas yra gana didelis dėl priežasčių, kurias paaiškino kolega iš Eurostato. dėl tų e, korekcijų, kurios e, valstybės narės pateikė dėl savo BNP praėjusiems metams. Ir nors PVM ir BNP rezultatų, e, balansų rezultatas yra 9,5 milijardų eurų. Tai yra ta suma, kurią valstybės narės turi sumokėti pagal nuo savų išteklių E, teisės aktus pirmąją gruodžio mėnesio darbo dieną. Ir čia jau buvo minėta, minėtas šeštasis taisomasis e, biudžetas. Tai yra komisijos reakcija į šią didelę sumą. Komisija labai greitai parengė biudžeto taisomojo, taisomo biudžeto projektą, kur būtų atsižvelgiama į tuos papildomus valstybinarių mokėjimus jau šių metų budžete. Taigi, tai iš esmės sumažintų e, valstybinarių normalius e, BNP pagristus į, išteklius. Ir tuomet biudžetas būtų neutralus, padidėtų pajamos iš balansų, tačiau sumažėtų e, nuosavai ištekliai mūsų nu, išteklių mokėjimai pagal e, BNP. Taigi, tokia yra informacija, tokia yra istorija su tais e, mokėjimais, nes tai yra grinai techniška, techninė esamų teisės aktų išdava. Labai ačiū. Fragen, warum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 klausantis buvo gana sunku viską suprasti, nes tuo galėsite užduoti klausimą savo, bet aš noriu sužinoti, kodėl taip ilgai už viskas užtrunka. Jūs visi, visos išlygos, apie kurios prašėte, visos išlygos siekia gana toli. Ar kada nors tos išlygos išnyks ar visada turėsime su jomis gyventi. Dabar Ajala Sender. Sí, eh, desde luego yo no soy estadística, por lo tanto no, estadística luego no, no entiendo muy bien. Aš nesu statistikos e, specialistė ir iš tikrųjų ne viską suprantu. Tačiau aišku, kad valstybės narės yra skolingos e, Europos Sąjungai ar nuo 95 metų, ar nuo 2002 metų ar nuo kažkada. Ir dabar turime teisomąjį biudžetą, sudaro, kuris sudaro 9,5 milijardo. Los ciudadanos europeos, o sea, deben o no deben. Y si deben, porque, porque ahora se lo. Tai ar dabar mokesčių mokėtojai yra skolingi ar ne? Aš suprantu, kad čia yra techniniai dalykai, tačiau aš nesuprantu. Jeigu jie yra skolingi, tai jie turi sumokėti, kodėl mes juos paleidžiame nuo tos meškerės. Pranešėjas Bartas Tasas. Aš esu patenkintas visais paaiškinimais ir vis dėlto visą tai aišku suprantama ir labai sudėtinga, tačiau rytoj vyks finansų ministrų tarybos posėdis ir aš manau, kad tokie, tokios diskusijos ten numatytos, nes tai, kas vyksta vadovų taryboje ar Europos taryboje, ministrų tarybose, valstybių narių ministrai turi gauti informaciją, todėl komisijos e, lygmenių taip pat turėtų būti briefingas Rytoj e, Pena Gorgieva kartu su audito rūmais turės tai paaiškinti. Todėl mm, aš norėčiau, kad mes atsižvelgtume į tą briefingą ir pilnus paaiškinimus, kurios ponia Gervieva pateiks rytoj finansų ministram. Ir tuomet geriau suprasime, kas čia vyksta ir e, turėsime e, viso to bendrą vaizdą. Įvyko apsikeitimas e, elektroniniais laiškais tarp jūsų pranešėjo ir Europos komisijos, klausant pateikti daugiau e, duomenų, daugiau informacijos apie tos dokumentus, kuriuos turime dėl 9,5 milijardo eurų. Ir čia išdėstyta, kokios valstybės narios kiek turi sumokėti iki gruodžio pirmą dieną, tačiau buvo pažadėta pateikti bendrą vaizdą kiekvieniems metams su paaiškinimais ir e, išlygomis. Ir galėsime matyti nuo 2002 metų iki dabar, kaip ši lentelė susidarė, kokia yra viso to kilmė Todėl mano klausimas yra labai aiškus. Ar galėsime, gai, ga, galėsime pamatyti pamatinius ponios Georgievos dokumentus, kuriuos įnaudodama padarys savo prezentaciją finansų ministrams. Ir tą išdėstymą kiekvieniems metams. Žinoma, Reikės apie tai pasikalbėti ir su koordinatoriais, tačiau aš norėčiau, kad per e, mūsų posėdį lapkričio mėnesį 20 dieną šis klausimas turėtų būti vėl įtrauktas. E, pirmininkė, kadangi turime čia vyriausiai buhalterį, mums būtų naudinga e, jo pasinaudoti, mes norime biudžeto kontrolės komitete viską suprasti. Taigi prašom auditorumų narys dabar. Ačiū pirminkė porą pastabų. Pirmiausia, norėčiau paminėti auditorumų nuomonę pareikštą 2012 metais dėl taip vadinamo tarybos sprendimo pataisimo dėl nuosavų išteklių. Pirmoje dalyje mes sakome, kad e, mūsų nuomonė dabartinė ES finansavimo sistema yra sudėtinga ir jie trūksta skaidrumą, grįžtant prie šios specialiosios ataskaitos. Tai turiu pasakyti, kad komisijos atstovas yra teisus. Mūsų e, pranešimas, mūsų ataskaita vadinasi, kaip e, duomenis tiksliai pateikti. Čia yra pusiau kabletaškis, Ir čia mes tęsame. E, mes sakome, kad reikia struktūriškesnio, geriau sutelkto požiūrio, kuris pagerintų komisijos patikrinimus. Čia yra audito ataskaita yra speciali. Mes su įvairiomis išlygomis, jų yra 140. Na ir trečia, mes nesame buhalteriai, mes esame auditoriai, mūsų specialiausiuose ataskaitose mes norime prisidėti prie atskaitomybės diskusijos. Ir šiame kontekste mes labai atidžiai išanalizavome Eurostato ir biudžeto direktorato darbą ir pateikėme rekomendacijas. Tos rekomendacijos buvo patvirtintos ir sutartos su komisija dėl jų ir auditorumai toliau seks, kaip tos rekomendacijos bus gyvendintos, kad būtų pagerintas komisijos darbo veiksmingumas. Ačiū, ponė pirminkė. Zur Beantwortung der Fragen, Herr Wittwas, bitte. Thank you, Madam Chairman. I think, I think... Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, pagrindinis yra jūsų klausimas man. Uh, apie tas išlygas ir kodėl tai taip ilgai užtruko. Man atrodo, kad viena problemų, kaip teisingai pasakė auditorumai, yra ankstesnio tikrinimo ciklo trukmė. Jam užtru, prireikė daug laiko ir mes galime pasakyti, kad mes tikrinome 13 valstybių narių pirmąjį kartą. ir pirmąjį kartą, kai atliekamas nacionalinių sąskaitų tikrinimas, po to dar reikalingas antrasis ir trečiasis patikrinimas, taigi tokia situacija ir buvo. Tai yra viena priežasčių. Kita priežastis yra ta, kad išlygos buvo nustatytos e, šio tikrinimo ciklo pabaigoje, 12 metų pradžioje, o terminas, per kurį valstybės narės galėjo kreiptis dėl išlygos, buvo nustatytas iki 14 rugsėjo. Taip tiesiog atsitiko dėl to, kad tai sutapo su kitomis peržiūromis, ar nežinau, ar gerai ar negerai, bet taip jau susiklosti. Valstybės narės turi gauti dviejus metus, kad galėtų peržiūrėti tuos gan sudėtingus klausimus ir kažką patobulinti. Po pirmosios mūsų analizės didelė dauguma valstybių didelė dauguma išlygų buvo dėl jų kreiptasi valstybių narių. Na ir mes kalbėsime biudžeto generalinėme direktorate ir bandysime išsiaiškinti, kaip, ką su jomis daryti, nes yra apie šešios išlygos, dėl kurių nebuvo kreiptasi arba tik iš dalies kreiptasi. O dabar komanda, kuri dirba bendrų nacionalinių pajamų tikrinimo komandoje, svarsto tos klausimus, mes žiūrime, ar įtraukta yra neteisėta veikla, žiūrėsime, ar metodika pritaikyta yra teisinga, žiūrėsime, ar valstybės narės laikosi savo metodikos ir taip pat tikimės, kad iki to laiko, kai bus perduoti kiti duomenys 15 metų rugsėjo mėnesį, mes jau galėsime atsisakyti daugybės tų išlygų turėdami atitinkamus išteklius savo komandoje ir turėdami menį išteklius valstybėse narėse. Jūs klausėte, ar tie, tos išlygos liks visuomet. Ne, atsakymas toks, kad negali tos išlygos likti visuomet. Mes žiūrėsime, kaip būtų galima paspartinti tą procesą. Minėjote, kad reikia grįžti prie 95 metų. Ten buvo keletas keistų atvejų, kai dvi valstybės narės, dabar jau tik viena liko, turėjo išlygą dėl ankstesnio tikrinimo ciklo, bendrų nacionalinių pajamų tikrinimo ciklo. Ir čia tiesiog valstybė narė negali laiku išspręsti išlygos e, keliamų problemų. Ir mes nuolatos kreipiamės į valstybės narės ir sakome, kad jos turi laikytis nuostatų ir per tam tikrą laiką atsisakyti išlygos. Tačiau legalumo, le, legalus pagrindo čia nėra ir mes ieškome galimybių, kaip, kokius žingsnius galėsime žengti čia ta situacija su Graikija, Junktinė karalystė, 95, 95 metais įvykusi situacija, tikėkime, kad ji nepasikartos ir kad per, dabar, per dabartinį tikrinimo ciklą, nes mes ir taip turime nedaug išteklių ir gilintis į dabartinį ciklą, o jau nekalbant apie tai, kad reiktų grįžti prie kitų ciklų. Ačiū. Ponas Graf. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs minėjote komisijos apskaitininkus ir biudžeto generalinis direktoratas taip pat buvo minėtas diskusijose. Aš pirmiausia norėčiau susijęti diskusiją su vakarykštėmis diskusijomis audito rūmais ir jų ataskaitos pristatymu. Specialioje autorumo ataskaitoje ir ataskaitoje, kuri buvo aptarta vakar, buvo aiškiai nurodyta, kokį darbą atlieka audito rūmai, kalbant apie pajamas, nacionalinės pajamas. Ir Trumpai tariant, jie analizuoja, kai jau skaičiai dėl BMP yra patvirtinami ir žiūri, ar biudžeto generalinis direktoratas tinkamai paskaičiavo sumas, kurias turi sumokėti valstybės narės. Ir mūsų audito išvados buvo pozityvios, tik tai 0 nu, procento klaidų buvo surasta. Tada generalinis biudžeto direktoratas tikrai manau, kad gavo visiškai žalę šviesą. Buvo labai pozityviai vertintos, vertinti mūsų skaičiavimai. Kaip sakė ponas pranešėjas, mes irgi pateiksime paaiškinimus, kaip buvo suskaičiuotos tos sumos ir tada reiks pasidomėti keliais metais, kad išsiaiškintumėme, kaip realiai viskas buvo padaryta ir tada reiks peržiūrėti ir taisomąjį biudžetą, nes dėl techninių priežasčių nėra labai lengva suprasti, kaip tos uh, įvairios sumos yra kompensuojamos ir panašiai. Taigi mes norime pateikti labai aišku, skaidrų paveikslą, kaip viskas vyko, kaip buvo gautos šitos sumos ir kokios sumos, kokios sumos turėjo sumokėti valstybės ir kokios sumos turės būti joms gražinamos. Ačiū. Pirmininkė. Biudžeto generalinis direktoratas dėl išlygų gal norėtų kažką pasakyti. Jūs man lyg atrodėte, kad norite kažką pasakyti. Dėl taisomojo biudžeto. Kodėl neprašome mokėjimų? Čia nėra problemos, nes, kaip žinote, ES biudžetui svarbiausias dalykas yra išlaidų lygis – įplaukų lygis, o įplaukų lygis turi visada padengti išlaidų lygį. Viskas daroma išlaidų pagrindu. Pajamos skaičiuojamos išlaidų pagrindu. Jeigu pajamų yra daugiau, tada jos tenka, patenka į perviršį ir bus gražintos valstybėms narėms. Į rezervą ir bus gražintos valstybėms narėms. Taip yra su taisomuoju biudžetu. Dabar mes matome, kad 9,5 milijardo eurų papildomų lėšų yra tai negali būti traukiama iš šių metų įplaukas, tai taptų šių metų rezervu perviršiniu biudžetu ir būtų gražinama ta suma valstybėms narėms e, kitais metais. Taigi, kalbant apie valstybių narių įmokas, įmokos yra tokios didelės, taigi mes pagalvojome, kad geriau būtų jas įskaičiuoti dabar, kad jos sumokėtų įprastinę sumą nuo BMP, o po to tos uh, papildomos įmokos būtų mažesnės. Tačiau pats ES biudžetas neatspindi įplaukų pačių. Kaip sakė Manfredas Kraf, mes prengsime informacinę pažymą apie tai. Dėl biudžeto apskaitos ir balanso po šio posėdžio iš karto mes parengsime ir pranešėjai perduosime tą dokumentą. Pone Ajala Sender. Na, čia yra, mano manimu, nemažai problemų dėl mokėjimų. Vakar audito rūmai sakė labai aiškiai, kai mes kalbėjome apie 13 metų biudžeto įvykdymo procedūrą, mes supratome, kad reiks apmokėti neapmokėtas sąskaitas. O dabar matome, kad galimas perviršis. Turime skolų, reikės apmokėti, nežinome, ar pavyks tą padaryti. Ir dabar staiga suprantu, kad mes e, paliekame tas skolas. Čia, jeigu yra ta reali spraga, tai tu, tuos taisomuoju biudžetu ir turime pasirūpinti, kad būtų panaudotos papildomos lėšos ir apmokėtos sąskaitos skolos, nes priešingą atveju kils daug problemų. Tačiau norėčiau paklausti, kodėl ponas Cameronas yra pirmame kiekvieno laikraščio puslapyje, kur pasakoja visiems apie tos mokėjimus. Jeigu problemų nėra, tai kodėl jisai čia taip, taip nervinasi? Aš suprantu, kad tą dokumentą, kurį jūs atsiūsite, galbūt jisai kažką paaiškins, bet aš noriu rinkėjams paaiškinti tuos dalykus. Tai jeigu rengsite dokumentą, tai parenkite jį taip, kad aš galėčiau jo pagrindu pateikti paaiškinimus rinkėjams. Kameronas sako, kad jis nemokės, tai kaip dabar čia yra, kokia čia situacija? Kolega Celer. Ačiū. Viską žinau apie biudžetą. Išleis lėšas galiu tik tuomet, kai turiu jau biudžete. Tai yra taisomasis biudžetas. Tuomet aš matau, kad mano įplaukų nepakanka planuotoms išlaidoms padengti. Ir jeigu turiu daugiau įplaukų negu tikėjusi, tada galvoju, ką daryti su tais pinigais. arba turiu pervest, perdu, pervesti juos į kitus metus, arba pagal mūsų sistemą sugražinti juos. Tokia jau yra mūsų sistema. Atskirtos yra išlaidos nuo įplaukų. Tačiau dabartinėse diskusijose lyg atrodytų, kad kai kurios šalys susigražins lėšas, o kitos naujų paskaičiavimų pagrindų turės įmokėti papildomas lėšas, nes sumokėjo prieš tai per, per mažai. Dabar žvelgiant iš įplaukų perspektyvos, tai akivaizdu turės įtakos išlaidoms. Jeigu tie, kurie turės papildomai sumokėti, to nepadarys, ir jie sako, kad taip nesažininga, tada tie, kurie gaus papildomai lėšas, susigražins lėšas, negalės jų susigražinti. Nes tada kils grėsmė išlaidoms. Taigi čia vyksta teorinės diskusijos viena vertus, tačiau biudžetas yra labai praktinis dalykas. Ir aš norėčiau kad žinočiau, aš norėčiau žinoti, ką aš, kokios buvo 13 metų išlaidos, kiek jų liko 14 metams ir koks biudžetas bus 15 15 metais, nes priešingų atveju kaip tu gali žmogus planuoti biudžetą. Tai yra susijęs su ES biudžeto sistema, kuri grindžiama, tai biudžetas pagrįstas išlaidomis. Išlaidų lygis yra tai, dėl ko susitarė biudžetą tvirtinančios institucijos kasmet. Tokiu būdu yra nustatomas ir įplaukų lygis. Kiekvienas euras kuris yra virš galutinių išlaidų ribos tiems metams, jo negalime panaudoti, jis turi būti sugražinamas valstybėms narėms. Tokia yra ES biudžeto sistema. Ji yra kitokia nei nacionalinių biudžetų sistemos. Bet tiesiog tokia yra situacija. Na ir dėl balansų, taip, yra valstybių narių, priklausomai nuo jų BMP duomenų, jeigu tas taisomasis biudžetas bus patvirtintas, tuomet jo, jos turės sumokėti nemenkas sumas į ES biudžetą papildomai. Ir tos sumos, manau, buvo įvardintos spaudoje. Tai ne visos balansų sumos, kurias turės sumokėti Junktinė karalystė, bet ta suma, kurią jie turės sumokėti pagal taisomą, pagal taisomą biudžetą. Tokia yra situacija. O aš turiu pabrėžti, kad šis teisiamasis biudžetas, dėl jo dabar derasi biudžeto institucijos. Tai yra didelio paketo dalis ir biudžeto komitetas, kiek suprantu, jau yra apie, informuotas apie tą taisamąjį biudžetą. Pirmadienį buvo informuotas. Ir kaip buvo pasakyta, dabar vyksta dėrybos. O rytoj ekofinas įvyks. Ir tas biudžeto paketas ten ir bus aptarinėjamas. Ačiū. Pirmininkė. Vakar įvyko sutaikinimo posėdis. Šiandien jis toliau vyks, taigi jeigu neturite ką veikti, ieškome savanorių. Socialistai prašo, kad būtų surinktas klausimas kartu su biudžeto komitetu. 15 metais ketiname jį surenkti. Taigi ačiū už informaciją. Gal galėtumėme gauti tuos dokumentus? Nes tikrai norėtumėme gauti komisijos pažymas. Taigi tiek, kitas darbotvarkės klausimas yra numeris 11. Elektroninis, elektroniniai posėdžiai. ITEC generalinio direktorato pristatymas. Kas nori pasakyti? Sveiki atvykę. Uh, thank you, Chair. Uh, good morning. Ačiū pirmininkė. Labą dieną. Aš dirbu Europos parlamente informacinių technologijų skyriuje ir aš norėčiau pristatyti e-meeting. Tai yra vidinis darbinis instrumentas, su kuriuo, ko gero, jūs pažįstami, tie, kas dirbote praeitos kadencijos pabaigoje, nes e, tada būtent mes išbandėme šią priemonę. Dabar jau elektroniniai susitikimai į e meeting prieinami visiems. Kas tai yra? Tai yra tokia programa, kuri posėdžių dokumentus pateikia elektroninė versija. Ir pateikia jos tokią formą, kad jie būtų prieinami, ant, prieinami visose elektroninėse prietaisuose ir visomis įmanomis formomis. Pirmininkė, norėčiau paprašyti pasišnekėti už durų, nes trukdote kalbėtojai. Ačiū pirmininkė. Taigi, e-meeting leidžia dirbti be papirinių dokumentų ir galima dirbti naudojantis bet kuriuo elektroniniu prietaisu. Ši programa tiesiog pakeičia papirinius dokumentus. Ir elektroninius dokumentus galima naudoti tokius pat kaip popierinius, taigi tai padeda sutaupyti popierius. Nereikia ir sakyti, kad ir popieriniai, ir elektroniniai dokumentai turi savo privalumų. Ir elektroninių dokumentų privalumus mes pademonstruosime netrukus. E-meeting programa parengta čia parlamente tam, kad atitiktų parlamento narių ir administracijos darbuotojų poreikius. Ir yra susijusi su intraneto sistema, kuri jau naudojama porą metų komitetuose. Tai yra darbinė priemonė, kuri e, padeda teikti informaciją apie komitetų darbą. Mes išplatinome e-meeting vadovą jums visiems Ir internete darb, šio posėdžio darbo tvarkė yra nuoroda į tą vadovą. Aišku, tam, kad būtų galima dirbti su šia programa, reikia šiek tiek e, pasimokyti. Tie, kas turi mobilius prietaisus, e, rekomenduočiau dabar pasimti tos prietaisus ir pademonstruosime netrukus, kaip šią programą naudosi, e, reikia naudotis. Ir aš esu pasirengusi atsakyti į jūsų klausimus, o mūsų kontaktinė informacija taip pat yra pateikta tame vadove, kuris e, yra ant jūsų stalų. Jums leidus pirmininkė dabar suteiksiu žodį savo kolegai, kuris pademonstruos, kaip programa veikia. Ačiū. Taigi, programa yra internetinė programa ir užtenka įvesti tinklalapio e, pavadinime, tai yra parlamento internetinis adresas ir ta programa atsidaro. Aš parodysiu, kaip ją naudotis visose prietaisuose. Aš įvedu dabar Europos parlamento elektroninį internetinį adresą pati programa yra vidinė, tai reiškia, kad ji yra prieinama tik tiems, kas gali prisijungti prie Europos parlamento tinklalapio. Aš įvedu savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pirmą kartą, kai uh, bandote pasinaudoti programą, atsidaro toks langas, kuriame reikia paspausti Start mygtuką. Ir ši programa veikia ir išmaniuosiuose telefonuose. Tik, aišku, matysite mažesnį veiksmą. Pati programa yra labai paprasta. Viršuje kairėje galite pasirinkti kalbą. Ir galima pakeisti ekrano kalbą. Šalia galiu pasirinkti komitetą. Tai reiškia, galime pasirinkti elektroninių dokumentų programą bet kuriam posėdžiui, bet kurio komiteto posėdžiui. Šiandien mes, aišku, ieškosime biudžeto kontrolės komiteto dokumentų ir jūs matote, kad ši informacija iš karto gaunama iš visų sistemų parlamento tinklalapyje. Matote šios dienos posėdžio nuorodą. Taip pat 17.20 dienos posėdžių datas ir galima rasti ankstesnių posėdžių dokumentus, pavyzdžiui, spalio dokumentus ir netgi 2010, pavyzdžiui. Dešinėje pusėje matote darbo tvarkę penktosios lapkričio ir prie kiekvieno darbo tvarkės punkto yra pliusas Paspaudus pliusą atsidaro pavadinimas darbo tvarkės punkto ir galime susipažinti su turiniu. Pavyzdžiui, čia yra pateikiami pranešėjų, pateikiamas pranešėjų pavardės, dokumentai, viskas, kas susijęs su tuo darbo tvarkės punktu. Pavyzdžiui, galime pabandyti atsidaryti vieną konkretų dokumentą, galime pasirinkti dokumento uh, kalbą, gali pasirinkti, pavyzdžiui, itališką versiją ir sistema atsidaro dokumentą. Taip atrodo galutinė dokumento versija, kuri buvo pateikta ir patvirtinta. Galiu arba skaityti tą dokumentą, man nereikia parsisiųsti mm, to failo, galiu atidaryti failą naudodamasis kitą programą, galiu dirbti su to dokumentu, jį išsaugoti, galiu e, pasižymėti pastabas. Taigi tikrai daug veiksmų galiu atlikti dirbdama su tuo dokumentu. Kai baigiu darbą, galiu dokumentą kažkam nusiųsti. Pakeistą savo dokumentą su visomis pastabomis ir pabraukimais, pavyzdžiui, galiu nusiųsti asistentui, kolegai, kad tas žmogus gautų pakeistą dokumentą. Tai taip atrodo dokumentas, kurį siunčiu su visais pakeitimais. Tai taip veikia ši e-meeting sistema. Galiu rasti ir atsidaryti bet kurį dokumentą, kuris bus aptariamas posėdėje. Dešinėje viršuje galim, yra įvairios pasirinktis pavyzdžiui, galiu pasirinkti atidaryti tik dokumentų sąrašą be jokios kitos informacijos, be pranešėjų pavardžių, pavyzdžiui. Toliau yra e, paskutinės minutės dokumentų skiltis. Tokius dokumentus taip pat galima parsisiųsti. Toliau į e komitį nuorodą. Paspaudus ją atsidaro komiteto tinklalapis, kuriame galime rasti daugiau informacijos apie komitetą. E-meetings yra skirtas tik posėdžiams ir jų dokumentams, o komitetų tinklalapis yra uh, didesnės apimties tinklalapis. Čia jau ne vien konkretus posėdžiai, bet informacija apie komitetą. Čia, pažiūrėjau, yra visa pasirinkčių skiltis, galima susipažinti su komiteto patvirtintais e, pranešimais, nuomonėmis ir taip toliau. Taigi, čia yra daugiau informacijos. Ir dabar manęs, man siūlo persijungti į mobilaus prietaiso režimą. Matote pranešimų projektus. Galbūt e-meeting programoje jie nebus rodomi, tačiau jums rengiantis posėdžiui šie dokumentai gali būti svarbus. Pavyzdžiui, konkretus pranešimo projektas. Galima susipažinti su nuomonėmis susijusiamis su šio pranešimu, galima čia rasti informaciją iš kitų institucijų, Pavyzdžiui, papildoma informacija susijusi su pranešimo projektu. Toliau politinių frakcijų e, dalyvaujančių komiteto darbė informacija. Komiteto narių, jų asistentų pavardės ir taip toliau. Į Komitijai tinklalapį tvarko e, komiteto sekretoriatas ir jis gali nuspręsti, kokią informaciją čia gali skelbti. Yra taip pat ribotos prieigos dalis. Čia gali, pavyzdžiui, būti skelbiama informacija skirta tik koordinatoriams. Taigi, taip atrodo e-meeting programa ir e, prašom klausti, jeigu turėtumėte klausimą. Ačiū, labai spūdinga. Manau, kad būtų tikrai naudinga visada turėti stabilų belaidį interneto ryšį. Čia visada, aišku, viskas gerai, bet uh, už parlamento ribų ne visada turiu galimybę naudotis internetu. Ir aš asmeniškai galbūt senamadiška, bet man patinka popieriniai dokumentai. Ir aš turiu iš tikrųjų užsirašyti kai ką ant dokumentų. Ajala Sender. Aš turbūt taip pat e, elgiuosi, turiu tą pačią problemą ir turiu susijusių klausimą. Būtų gerai iš tikrųjų gauti dokumentus be jokių prisijungimų, slaptažodžių ir taip toliau. Ir dar tos programos ir visokie mm, dokumentai yra skelbiami internete, intranete. Jūs labai greitai parodėte tą dalį, kur galima pasirinkti dokumento kalbą ir dar pasakėte, kad e, galima kalbą pakeisti ir kažką kitą pasvasti. Ar tas kažkas kitas irgi yra sistemos dalis? Ar e, ką, ką daryti, kaip pakeisti kalbą? Tiesą sakant, e, meeting suteikia galimybę rasti visus dokumentus, pavyzdžiui, darbo tvarkę ir kitus dokumentus. Atsidarom dokumentą ir tuo ir baigėsi programos e, tikslas. Bet jeigu norite dokumentą keisti, tai reikia jį atsidaryti naudojantis kita programa. Ir jų yra tūkstančiai rinkoje. Ir mes neinvestavome nei sąnaudų, nei laiko, kurdami kažkokios atskiros programos. Yra nemokamų programų, pavyzdžiui, Adobe Reader, kuri yra nemokama ir ją galima naudotis bet kuriame prietaise. Taigi viskas labai paprasta. I, I just want to compliment a little bit what, what my colleague said about... Norėjau papildyti kolegos žodžius dėl kalbų prieinamos, dokumentai prieinami visomis kalbomis, kalbomis jeigu jie egzistuoja ta kalba. Nereikia pereiti į kitą programą, kad galėtų pakeisti dokumento kalbą. Ir darbo tvarkė ir vis kiti dokumentai pateikiami įvairiausiamis kalbomis ar tomis kalbomis, kokiamis jie egzistuoja. Sí, pero vamos a ver, el problema que, que yo le encuentro ¿eh? es que todos los... Problema, kuri man kyla, yra ta, kad pirmieji žingsniai yra labai lengvi, gauti, atsidaryti dokumentus ir panašiai. Tris kartus spraktelėjus kur nors Tačiau klausimas yra, kokia čia yra papildoma vertė, kodėl čia, kas čia yra geriau, nebent e, mes čia gauname kažkokį tai prieigą prie kažkokio slapto archyvo, kurio paprastai negauname, jeigu taip, tai būtų puiku. Tačiau dėl viso kito, žvelgiant e, e, paprastai, tai aš nieko čia geresnio nematau negu kad tai, ką aš paprastai darau. Pavyzdžiui, čia būdama aš turiu visus dokumentus, man nereikia jokių slaptažodžių. Aš nematau, kodėl visa tai yra geriau, atrodo, čia yra daugiau žingsnių, negu tiesiog atsidaryti dokumentą, kaip aš dabar darau. Nematau čia jokios pritinės vertės. Nebent kažko nesupratau. tiems, e, kuriems čia kažkas naujo. Tai galiu pasakyti, kad mes galima tiesiog spraktelėti ant dokumentą, jeigu nori kažką pakeisti. Nematau, kas čia naujo, kas čia gero. Gal čia, e, gal čia užtektų tokiems žmonėms kaip aš e, mygtuko, kuris paklausančio, reikia, nori pa, kažką pakeisti ar ne. Aš ir pana Greslė mes nuolat e, rašome pastabas dokumentuose ir kol mes negalėsime tai padaryti lengviau, tai aš viską darysiu įprastai, kaip dabar darau, o ne per tą E komitetą, nebent būtų galima gauti kažkokius slaptus e, dokumentus, kuriuos e, biudžeto kontrolės komitetas yra paslėpęs. Jeigu Ar nori pakeisti dokumentą? Taip, paspaudi ir bum, viskas. All documents public and the ones you... Yra viešieji dokumentai, o jeigu jie nėra viešieji, tai ir čia jų nepamatysime. Nes jeigu nori slaptų dokumentų, tai reikia eiti į slaptą skaitimo kambarį. Na, atsakymas. Taip, jūs visiškai teisi. Pirmoji šios aplikacijos versija buvo tokia, su iššūkiu, kaip e, įvesti naują darbo būdą. Mes suprantame, kad kaip, kai kuriems žmonėms tai yra sudėtinga. Matome, kad daug žmonių naudoja mobilius prietaisus ir mes man norėjome pateikti jiems galimybę su jais dirbti, su tais dokumentais. Čia yra pirmoji versija, mes norime jūsų grįžtamojo ryšio, kad galėtume jį patobulinti. Vienas e, įdomių bruožų yra tai, kad jeigu kažkas šiandien į posėdį atneša dokumentą ir sako, aš noriu e, pasidalyti jo, reikia aptarti, sekretariatas gali nueiti, padaryti kopijas, atspausdinti visus tos dokumentus ir išdalinti. Su šia priemonė galima jį įkelti, jis pasirodys priedę per kelias sekundės ir bus prieinamas visiems nariams. Jeigu kažkas atnes, atneš USB laikmeną, sakydamas, kad aš noriu pasidalyti čia vat, laikraščio straipsnių, kurį čia turiu ir tuomet jį galima lengvai visiems pasiekti. Kitas e, noras išsakytas buvo nario, kuris sakė priklauso dviem komitetams. Jis čia dirba šiandien ir po to tuo pat metu jis taip pat ir kitame komitete turi būti. Jis norėtų, kad matytųsi ekrane, kad, pavyzdžiui, biudžeto komitete aptariamas dabar kuris klausimas. Galime patobulinti sąsąją, kad atsirastų tas naujas brožas, kuris palengvins situaciją. Taigi, Mes e, norime gauti iš jūsų informacijos, kad papildome šią sistemą papildomais brožais, kurie būtų jums e, teiktų papildomą vertę, kaip jūs sakėte. Uh, uh, I, I just want to add, uh... Norėčiau dar papildyti. Aišku, kad nėra slaptų dokumentų čia, čia dokumentai yra vieši. Čia, kaip sakė kolega, gali būti papildomi kompromisiniai pakeitimai, e, kuriuos jūs rengiate, galbūt juos parengsite prieš pat posėdį ir tuomet juos lengvai galima paskleisti per šią taikomą programą, o anksčiau reikėjo juos spausdinti visiems ir taip toliau ir taip toliau. Tokia yra įmanoma panaudojimo sritis. Aišku, kad dar reikia pagalvoti, kaip anotavimą palengvinti ir kaip jums pateikti dokumentus Word programos formato formą, kad jūs galėtumėte iš karto daryti jame pakeitimus. Tai mes planuojame daryti. Papildoma vertė yra ta, kad mes leidžiame jums tiesiogiai prieiti posėdžio dokumentus Aišku, galite turėti ikonėlę ant savo prietaiso. Ir paspaudę ją iš karto prisijungsite prie posėdžio dokumentų. Žinoma, galima ir interneto svetainėje naudoti žymeklį. Ir kaip bedarytumėte, tokiu būdu lengviau prieiti prie posėdžio dokumento. Aišku, viskas priklauso nuo to, ko jums reikia, tačiau galite naudoti posėdžio dokumentus, tarsi jie būtų popierio atspausdinti. Ir Perdón. Sí, es decir, si pongo el, el, el digamos. Kągi. Dabar žvelgiu į pradinio ekrano ikoną. Ką aš čia mat, matau? Ar aš čia gausiu savo biudžeto kontrolės komiteto e, dokumentus ispaniškai ar kaip? Kaip čia kas atsitiks dabar? Ar čia šitus dokumentus ir gausi, kuriuos dabar laikau, ar, ar ne? Pati programa reiškia, kad jeigu aš čia dabar paspaudžiu ir pridedu prie, nusinčiu tai į ekraną, užsklandą, čia matome tokį trumpą, trumpą nuorodą. Jeigu jūs esate jau prisijungusi. Ši programa yra vidinio naudojimo, tai jums reikia prisijungti savo uh, e, savo slaptažodžiais. Tada jūs programa prisimins, kokią kalbą jūs pasirinkote ir kokį komitetą pasirinkote. Taigi du žingsnius jums dar, du žingsnius reiks padaryti. Bet prisijungimas vis tiek reikalingas, nes ši programa yra vidinio naudojimo. Jeigu mes nuspręstumėme išoriniam naudojimui šią programą paleisti, taip, tuomet nereiktų prisijungti. Tada iškart vienu paspaudimu būtų galima gauti štai tokį vaizdą. Bet dabar reikalinga, reikalingas prisijungimas, nes ši programa yra vidiniam naudojimui skirta. Nes jeigu būtų kitaip, tai mes internetą ją patalpintumėme ir iš vis tada jokių problemų nekiltų. Taigi matau, kokia čia prieiga prie posėdžio dokumento. Aš noriu juos gauti kuo galima greičiau, kad būčiau tinkamai pasirengus. Aš nenorėčiau, kad tie dokumentai būtų talpinami tik tai posėdžio dieną. Aš, jų norėčiau, aš juos norėčiau gauti anksčiau. Aš matau, kad Čia yra tikrai gan sėkmingas bandymas visą darbą perkelti į parlamentaro kabinetą. Bet aš faktiškai turiu dvigubai atsispausinti tiek dokumentų, kiek tą daro kiti ir klausiu, ar privalau tą daryti. Bet e, man pasakė, taip, aš niekuomet nepasakiau prieš pažangą, visuomet manau, kad yra gerai, bet tai reiškia, kad tik dar daugiau darbo atsiranda parlamentarams. pasižiūrėsiu, kiek yra skaitoma dokumentų pagal šią e-meeting programą. Ir tada pasakysiu jums, man susidaro įspūdis, kad žmonės skaito vis mažiau. Ir skaitys, matyt, dabar dar mažiau. Tai jeigu toks yra rezultatas, tai aš priešinuosi tam ir kovosiu su tokiais, su to, prieš tokias programas. Nes aš tikrai nenoriu čia stabdyti pažangos, bet kokia sistema atneš padarinių. Prieimas prie jos paprastas, bet aš nematau čia savo prierašų, anotacijų. A jeigu po šešių mėnesių ar dvylikos mėnesių paimsiu tos dokumentus, tai yra dokumentas, kurį aš galiu naudoti dar kartą. Ir jeigu aš nematysiu, kas ten ant jo parašyta, kaip aš jį pakeičiau, na, aš jį atidaryti tai galėsiu. Bet vis tiek aš noriu surasti dokumentus po dviejų metų. Ir gal jūs galėtumėte mane pamokyti, kaip man e, naudotis mano iPad'u ir archyvuotais dokumentais. Bet tikrai man čia kilo problemų ir gal galėtumėte pasakyti, kiek laiškų parlamentarai gauna į savo pašto dėžutę, elektroninę pašto dėžutę. Aš žinau žmonių, kurie kasdien išvalo savo dėžutės. Aš 6 tūkstančius elektroninio pašto žinučių turiu savo e, paš, elektroninėme pašte. Taigi, kaip man susitvarkyti su ta dėžute? Kaip man susirasti kažką po pusmečio? Žinau, kad ten kažkas yra, bet kaip man surasti? aš noriu surasti tuos dokumentus. Nenoriu stabdyti pažangos, kaip sakiau, bet aš noriu pasakyti, kad kritikuosiu. Kritiškai vertinsiu šitą programą. Ir kokiu gal mokymu reikia parlamentaram, kad jie galėtų naudotis e, šią priemonę. Aš pati mokiausi naudotis kompiuteriu. Taigi reikia kažkaip e, pamokyti gal parlamentarus. Taigi, aš gal. Ne pirmą kartą klausiausi šito pristatymo, bet jums dabar matyti nelabai pasiekė, nes gaunate visokių pastabų. Kartais mums kyla panašių dokumentų dėl dalymosi dokumentais ir gal mes galėtume pateikti jums patarimų, uh, kad mes šią instituciją naudotume mažiau popieriaus. Ne, tai tikrai naudinga. Mes turime kažkaip mažiau naudoti popieriaus. Nusivyliau. Nusivyliau, aš galvoju, kad jauna karta paragins mus naudotis tą programą. Kažką norėjote pridurti? Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad žinoma, dokumentiniai, e, pagrindiniai dokumentai vis dar egzistuoja, jų visiškai nesame atsisakę ir dabar jūs patys turite ir nuspręsti, kaip jūs norite, nuspręsti, kaip jūs norite dirbti. Kaip komitetas ir kaip pavienyje parlamentarai mes nieko neprimetame, mes tiesiog siūlome tokią priemonę ir norime ją toliau plėtoti. Mes žinome, kad tai yra didelis pokytis, kultūrinis pokytis, o kiekvienas turi savo darbinių metodų. Ir mes tai gerbėme, be jokios abejonės. Tačiau, kaip žinome, visur yra pokyčių, visur yra naujos įrangos rinkoje. Ir jeigu tik atsiranda galimybė, mes norime pasinaudoti tais naujais įrankiais. Ir džiugiuosi, kad galėjome šiandien, turėjome šiandien galimybę pristatyti tą naują priemonę jums. Prašau. Na, kadangi yra tokių priemonių, kaip sakė, kaip puikiai žino mūsų kolegos, pavyzdžiui, Google Drive, ten galima irgi žymėtis ir tada irgi nereikia dokumentų. Taigi, jeigu mes norime nukopijuoti tai, ką daro stambus e, programuotojai, mes galbūt čia irgi galime surasti kokią tai priemonę. Google teikia tokią galimybę Ir tai yra programa, kur galima žymėtis ir galbūt tai išspręstų problemą tiem žmonėms, kuriems reikia ant dokumentų rašyti savas pastabas. Pirmininkė, ačiū už pristatymą. Labai įdomu. Mes, aišku, toliau dar pratesime matyt tas diskusijas. Taigi dėkoju ir sėkmės toliau plėtojant projektą. Baigiame posėdį, dabar bus koordinatorių posėdis. Taigi tie, kurie nėra koordinatoriai, dabar gali išeiti iš salės. Dėkoju už jūsų pagalbą. Ir susitiksime lapkričio 17 dieną. O jeigu keliaujate namo šiandieną, tai geros kelionės.